Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Gerbiami kolegos, tęskime mūsų komiteto posėdį. Pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto. Elektros ir elektroninės įrangos atlieko, atliekos nauja redakcija. E, svarbi tema. Ir mūsų pranešėjas yra žymus Karlas Hatis Florencis, jis gilinasi į šią temą Ir dabar pranešėjas pristatys šią temą. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2002 metais pirmas iki bandėme Europos Sąjungoje bandėme organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų gražinimą. Na ir rengiant šią direktyvą, tai buvo didelis iššūkis. Taigi pirmas iki bandėme Europoje nustatyti taisyklės arba derinti nacionalinės taisyklės, nes visi žinome, jog atliekų tvarkymas yra nustatomas Briuselėje pagrindų teisės aktais, tačiau teisės aktai gyvenami nacionaliniu lygiu. Norėčiau priminti, e, kad yra keistokų nuostatų išlikusių, kurios išlikusios iš pirmosios šią sritį reglamentuojančios direktyvos. Taigi, matote, kad jau prieš keletą metų atsirado naujų dalykų, kurie vaidino svarbu vaidmenį, tačiau nebuvo galiausiai žinoma, kaip viskas bus įgyvendinta. Žinome, jog elekt... labai padidėjo elektroninės įrangos atliekų per pastaruosius metus ir ta tendencija tikriausiai tęsis. Na, jeigu pažiūrėtume į savo namų ūkį, į vaikų elektroninius žaislus, tai pastebėsime, kad elektroninė įranga kaupėsi labai greitai ir greitai sensta. Na ir svarbu, kad atitinkamos žaliavos po to būtų tinkamai tvarkomos, jeigu yra nuodingų, jos būtų kaip nors nukenksminamos ir galiausiai tos antrinės žaliavos turi būti perdodamos pakartotinai gamybai. Na ir 2002 metai buvo labai svarbus, nes jau tuo metu mes suvokėme, kad ilgainiui ateityje kils konfliktai dėl žaliavų. Ir būtent ši direktyva mums padega geriau mm, tvarkyti žaliavas. Vėlgi, čia yra viena rimta problema. Mums tai teko konstatuoti, kad pirmosios direktyvos atveju nebuvome, nesusilaukėm tiek sėkmės, kaip tikėjomės, nes tik 40 procentų visų elektroninių įrangų, gos prietaisų, kurie yra, e, buvo parduoti tiek įmonėms, kaip pavyzdžiui, kompiuteriai ir panašiai, tiek ir namų ūkiams ir tik 40 procentų vis. Ir dėja tik 30 3 procentai visų elektroninių prietaisų, kurie buvo parduoti tais kanalais, buvo grįžinti. Na, galima ginčyti dėl to procentinio dydžio, ar 33 procentai ir panašiai, bet kaip ten bebūtų, neaišku, kaip yra tvarkomos 73 procentai likusių elektroninių prietaisų ir jų atliekų. Juolab, kad e, elektroniniuose prietaisais yra nuodingų medžiagų ir, aišku, tas tvarkymas nebūtinai buvo tinkamas, profesionalus, taigi yra likęs labai didelis, e, neaiškus, tamsus skaičius, kur dingo, kur buvo padėtos tos elektroninės rinkos atliekos. Komisija sureagavo ir pateikė keletą pasiūlymų kurie, bent jau kai kurie iš jų yra, mano manimu, yra gan patrauklus. Aišku, visuomet atsiras tokių, kurie bus prieš. Ir mūsų vidaus rinka milžiniška ir būtent dėl šios priežasties aš atėjau Europos parlamento, nelikau nacionalinėme parlamente ir kai kalbame apie elektroninę įrangą ir jos atlikas, tai šias rytį reglamentuoja daug nacionalinių nuostatų ir aš manau būtų neteisinga laikytis šių nacionalinių nuostatų. Taigi, komisijai norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Sename reglamente direktyvoje buvo nurodyta, kad kad vy ir ros srityje, kolegų žinos, kas tai yra, tai yra du lygiai grečiai įrengti dokumentai, kad abitos rytis bus e, reglamentojomis vis dokumente, tai yra elektroninių atliekų dokumente. Ir dabar reikia spręsti, kaip bus viskas reglamentojama ROS teisės akte. Ir jeigu neklystų, teisinis pagrindas yra 25. Mūsų komitete tai visuomet buvo gan sudėtinga. Uh, Ir jeigu standartai, nustatyti standartai yra pakankamai aiški, aiškus, tai galima tuomet tai daryti pagal 20, teisės aktą 95. Ir jeigu tie standartai bus pakankamai ambicingi, plataus užmojo, tai sutiksiu su 95. Taigi noriu paklausti komisijos, kaip viską jūs vertinate ir siūlote tą 95 teisės aktą. Kodėl E, dabar taikymas rytis yra siūloma reglamentuoti ROS dokumente, galbūt geriau visą tai reglamentuoti abiejose dokumentus atskirai. Na, e, buvo siūloma anksčiau įvairių skaičių, kai kas sakė, kad yra 5 kg, 11 kg siūlyti, kiti nesiūlė apskritai jokio kilogramų skaičių ir panašiai kaip ATS e, srityje ir socialinių klausimų koordinatoriai, tai viską puikiai nusintė ir trigubo E atveju. Na, viskas buvo aptarta tiek parlamente, tiek komisijoje, tiek taryboje ir mes susitarėme dėl keturių kg, nes toms naujoms šalims narėms, kurios beje būdavo pas mus labai laukiamas, buvo, būtų buvo sudėtingiau, jeigu būtų buvo nustatytas didesnis kilogramų skaičius. Tarkim, Vokietija, Austrija tuo metu siūlė 15, mes tuo metu susitaigėme dėl 4. Na, o dabar mes turime, kad nenustatysime konkrečių kilogramų, o nustatysime nuošimčius procentus. Ir ir nustatant tuos nuošimčius bus orientuojamasi į per pastaruosius dviejus metus parduotų elektroninių prietaisų skaičius. Na ir tuo procentinio dydžio nuošimčio nereikia laikyti kažkokia tai bauda, tiesiog nustatydami šį nuošimtį bandome užtikrinti aprūpinimą žaliavomis e, ir per ateinančius, mūsų met, e, ateinančius metus tam, kad mūsų vaikai ir anūkai turėtų žaliavų. Reikia taupyti ir todėl būtina nustatyti ambicingus procentinius nuošimčius. Na, galbūt e, naujose valstybėse narėse iškils viena ar kita problema, na ką čia padarysi, bet galbūt pavyks rasti ir sprendimą. Taigi, E, komisija atstovauja aukšto rango atstovai ir todėl norėčiau dabar jų paklausti, kodėl nustatėte tuos 60 procentų, kokiais kriterijais vadovavotės. Susipinėl liežuvis truputėlį, kaip ten bebūtų, komisija siūlo, kad e, verslas verslui ir verslas vartotojams būtų nustatomas nuošimtis. Aš manau, kad tai geras požiūris, jis yra ambicingas ir čia man reikėtų paramos, nes galė, galite patys įsivaizduoti, kad bus labai daug priešininkų. Dar norėčiau užduoti vieną klausimą komisijai. Kas vyks iki 2016 metų? Ar jūs esate numatę, kad tie skaičiai bus pradėti taikyti nuo 2016 metų ir kas bus daroma iki to? Ar tai bus kažkokia spraga ir ar tą spragą galima sumažinti, užpildyti, ar čia kažkokio tai laipsniško plano reikės? Aš minėjau, kad tik tais 30 e, procentų parduotų elektroninių priektaišių per trigubą E kanalą yra grįž, gražinami. Todėl norėčiau dabar paklausti, uh, kaip turėtų būti parduodami tie elektroniniai prietaisai, ar leidžiama jais naudotis, kaip bus atliekami mokėjimai, ar kai kas teigia, kad vartotojų įnašas turėtų būti didesnis, kiti teigia, kad e, tas jų indėlis gali būti mažesnis. Aš manau, kad gamintojas turi prisimti savo naštą ant pečių Bet, aišku, ir vartotojas turi elgtis socialiai atsakingai ir nešti savo indėlį. Pavyzdžiui, nuneždamas tas, tuos prietaisus į atitinkamą surinkimo punktą. Arba, pavyzdžiui, turi būti nacionalinės teisės nuostatas, kurios paskatintų tokių prietaisų gražinimą. Uh, Na, nežinau, kaip pas jūs valstybės narėse ponios ir ponai, bet pas mus, jeigu, jeigu vakare pas mus e, gatvėje pastatytas šaldytuvas, tai ryte jis jau dinksta. Tačiau jį surenka neoficialus prekybininkas, o prekybininkas e, laužu. Na, na ir jeigu aš žinočiau, kad tas nelegaliam tvarkymui pasimtas šaldytuvas buvo išrinktas pagal reikalavimus, pavyzdžiui, tinkamai tvarkant pavojingas medžiagas, tai aš kaip ir neprieštaraučiau. Kaip ten bebūtų, reikia didinti tą gražinamų prietaisų skaičių nuo 30 procentų iki didesnio skaičiaus ir čia reikėtų komisijos pasiūlymo. Dabar perėsiu prie mano manimo sudėtingiausio klausimo. Tai yra prie gamintojų uh, registravimo ir jų apibriešties klausimo. Na, savo laiku e, buvo norėta viską reglamentuoti nacionaliniu lygiu. Aš gyvenu šalyje, kur yra 16 federalinių žemių ir ten buvo tarsi siūloma 16 skirtingų taisyklių, Austrijoje yra vėlgi kita situacija, dabar atrodo Vokietija viską pati suėmė į rankas. Bet kaip ten bebūtų, mūsų vidaus rinka yra didelė ir manau, kad nežiūrint jos dydžio, mes turime užtikrinti galimybę registruoti visus gamintojus nepakanka, jeigu įmonės bus registruojamos vien tik tais savo šalyse narėse, tai reikia kažkokio tai informacijos tinklo. Tarkim, jeigu skalbyklė yra registruojama Niderlanduose, tačiau ji gali būti parduodama Portugalijoje. Ir čia yra nemenko pasipriešinimo ir akis krenta tai, jog atkreipiamas dėmesys į viso šito dalyko finansavimą, nes aišku ir atliekų tvarkymo šalimo kaštai yra skirtingi valstybės narėse, bet neturėtume leisti, kad suinteresuoti asmenys mus klaidintų, vedžiotų už nosies. Mes esame vidaus rinkoje ir galėčiau įsivaizduoti, kad viską suderinti tarp Berlyno ir Minčino gal net sudėtingiau negu tarp Berlyno ir Portugalijos, nes tas kanalas Berlynas Portugalija galbūt kartais yra paprastesnis. Mes žinome tiesiog, ko mums reikia vidaus reikoje ir galbūt reikia nusatyti bendrijos pobūdžio finansavimo nuostatas. Ir po to, jeigu, pavyzdžiui, registracijos rytyje išsivystytų rinka, na ir beje registracija yra um, makroekonominė priemonė, tai aš manau, kad šiam dalykui reikėtų skirti tikrai daug dėmesio. Mano manimo tikrai būtų labai žalinga, jeigu kompetitingos valdžios institucijos, pavyzdžiui, aplinkosaugos ministerijos bei kitos institucijos, kurios, tarkim, surenka um, lėšas, mokesčius valstybės narse. Aš suprantu, kad jos nori išlaikyti valdžią savo rankose, tačiau mano manimo, jeigu mes išlaikytume 27 atitinkamas sistemas, tai tai būtų netikslinga makroekonominių požiūrių ir būtų pernelyg brangu. Galbūt nepavyks sukurti vienos, vienos finansavimo institucijos, bet galbūt būtų kokiu nors pasiūlymų, kurie leistų šią problemą spręsti. Na, likščiol e, svarbiausias aspektas buvo surinkimo punktas ir ten gamintai galėjo perimti kaštus. Komisija e, siūlo, kad dabar būtų surinkama prie namų durų, na tai tikriausiai patolimas, su juo galiu sutikti, nors aš savo ruoštų manau, kad ir vartotojai turi turėti tam tikrą įsipareigojimą. Kaip ten bebūtų, ponios ir ponai, aš visuomet siūlau štai ką. Tai, ką čia ir išdėščiau. Mes turime specialią procedūrą, nelabai prisimenu, kokie, koks jos pavadinimas, ne komitologijos, bet kita procedūra. Uh, Ir, pana pirmininkė, savo laiku mes buvome nusprendę, kad mes sureaguosime tik tais į tuos dalykus, kuriuos, kurie yra keistini komisijos požiūriu. Na, aš visuomet maniau, kad parlamentas kontroliuoja administraciją, bet atrodo, čia man tenka pasimokyti naujų dalykų. Ir mes, kaip parlamentarai, e, turime įsikeišti čia ir turime turėti galimybę tam. Bet dabar atrodo yra taip, tarsi mes te galime diskutuoti apie tas rytis ir siūlyti pokyčius tas rytise. Tik tuomet, jeigu komisija dėl jų yra parengusi pasiūlymą. Aš su tuo nebegaliu toliau sutikti ir būtų labai puiku, jeigu komisija pakomentuotų mano klausimus, ypač verslo verslai, verslo vartotojų apibrieštis nes tai yra sudėtingas aspektas, o taip pat e, registracijos autorizavimo bei finansavimo sistemų klausimas. Bijau, kad Europoje buvo sukurta labai gremėzdiška biurokratija, kuri tikrai nedoda jokios makroekonominės naudos. Ir aš manau, kad čia tikrai yra nemenkas taupimo potencialas, jeigu atsikratytume šios sistemos. Uh, Dėkoju Karlui Hansui Florencui už tai, kad taip kompetitingai pristatėte šią temą. Na, dėl tų paskai. Dėl galimybės aptarti įvairias rytis, dėl kurio komisija nėra pateikusi pasiūlymo, tai ką, jūs čia galėsite eiti naują konventą, nes komisija turi uh, e, likščiol uh, iniciatyvos teisę ir tai tvirtinta sutartyse. Na, komisija buvo paprašyta atsakyti keletą klausimų, taigi komisijos atstovas Kiuklė atsakys iš šios klausimus, prašau. Yeah, uh... Labai ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Dėkuoju pranešėjui už pradinę reakciją. Labą dieną visiems salėje esantiems. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kurį ponas Florence paminėjo. Kodėl buvo pasirinkta nauja redakcijos procedūra? Aš galiu Jūs patikinti, kad tai padarėme ne dėl to, kad išvengtume kitų institucijų dalyvavimo diskusijoje. Mes gerą valią vadovaujamės, ypač žinant, kad uh, peržiūrėjimo naujos redakcijos procedūra yra labai naudinga, rengiant naują teisės aktą, kuris vis dar formuojamas ir e, kurio nuostatos dar tik turi rasti tam tikrą atgarsį valstybėse narėse. Kodėl mes e, rengiame naują redakciją? E, turime suprasti, kad visuomet egzistuoja tam tikrų nuogastavimų ir būkštavimų ir nauja redakcija gali suteikti tam tikrų saugiklių Galime sukirti, nuo, sukurti nuostatas, kurios bus pakoreguotos. Mes pasirinkome naują redakciją, nes ji leidžia užtikrinti tam tikrą teisinį tikrumą, suteiktas tikras garantijas administracijos e, plačiaja prasme ir tam tikrose ekonomikos šakose, kur, kaip žinia, dirba konkrečios įmonės dabar, kai net kai mes diskutuojame. Kai teikėme šį pasiūlymą, padėtis buvo gana aiški. Turėjome naują teisės aktą, kuris buvo mm, pagrystas tik poros trejetos metų praktinė patirtimi, paskui perėjome prie peržiūros. Peržiūros buvo argumentuotos ir aš manau, kad pranešėjas labai išsamei paminėjo, kad egzistavo tam tikrų techninių, teisinių, administracinių elementų, kurie akivaizdžiai, kaip buvo aišku iš patirties, reikalavo naujo įvertinimo. Antras dalykas, grinai ekologiniu požiūriu, reikia pažymėti, kad e, vietos įgyvendinimo skaičiai netenkino direktyvos tikslų. Dėl to ir atsirado ta administracinė našta. O mes siekiame efektyviai įgyvendyti aplinkos saugos nuostatas. Todėl sukūrėme šį pasiūlymą. Grįžtų prie klausimų, pirmiausia, dėl dokumento masto. Kodėl mes nusprendėme pakeisti e, struktūrą? Dabartinėje situacijoje elektroninių e, ir elektros atliekų direktyva dar e, turi m, būti apibriešta pagal taigymo apimti. Sukursime direktyvą, kuri bus privaloma. Tikimės vadovautis direktyva, kuri buvo parengta dar 95 metais. Ir tikimės, kad galėsime padėti pakeisti iš esmės priemę naują pasiūlymą. Pagal naują pasiūlymą bus nupasakyta direktyvos taikymo apimtis kurioje bus numatytas ir privalomas produktų sąrašas, apimantis visus reikalingus produktus. ROS buvo nustatyta taikymo apimtis ir tai mes traktuosime kaip minimalę bendrą bazę. Ir suprantame, kad valstybės narės pagal 175 straipsnį galės tą sąrašą pakeisti. Komisija nori taip pat užtikrinti, kad e, atliekų perdirbimo standartai e, būtų nustatyti racionaliai ir e, nustatydami produktų pobūdį, produktų sąrašą, mes leistume, kad V direktyva būtų pakankamai lanksti ir plačiai apibrieštų mūsų tikslus. Kaip žinote, komisija išsikėlė teisingą logišką tikslą, mes žinome, iš kur tie skaičiai ateina, jūs iš dalies tuos skaičius jau paminėjote, pagal mūsų turimą informaciją apie 85 procentus visų elektroninių ir elektros atliekų Europoje yra surenkama. 85 procentų elektroninių atliekų yra surenkama. Vadinasi, 65 procentai e, prieš tai rinkas pateiktų prekių yra apdorojama. Iš tų 85 procentų tik labai nedidelė dalis e, yra įtraukiama į ataskaitas, kurias mums valstybės narės pateikia. Dėl to, atsiranda rimtų susirūpinimų dėl e, balanso. 50-55 procentai gali patekti į nelegalų atliekų perdirbimą ar net nelegalų jų eksportą. Mes manome e, ir girdėjome įvairius motyvus, kur buvo sakoma, kad kenksmingos medžiagos turi būti apdoromos teisingai. Šioje direktyvoje mes siekiame, kad 85 procentai surinktų elektros ir elektroninių atliekų būtų apdorojama pagal nustatytus standartus. 85 procentai surenkamo atliekų, tai yra 65 procentai rinka pateikiamo atliekų, e, leidžia, e, gali būti garantuotai apdorojamos teisingai. buvo klausima, ar gamintojai turėtų būti pareigoti surinkti atliekas e, iš vartotojų tiesiogiai. Manome, kad daugelio aplinkybių tai padėtų gamintojams pasiekti savo tikslų ir patenkinti prievalę surinkti e, elektroninės atliekas didelę dalimi, nes e, Tada būtų aiškiau, kas turi surinkti. Tas atlikas būtų aišku, kad tai yra gamintojai. Mes bandėme e, parengti tokias prievalės, bet paskui nusprendėme, kad e, tokios privalomos nuostatos negalime parašyti. Ir dabar teigiame, kad gamintojas tai gali daryti, bet tai yra neprivalu. Mes skatiname valstybės narės pačias e, pasvarsyti tokią galimybę, bet kaip jau sakiau, tai nėra privaloma. O dabar norėčiau sugrįžti prie registrų. Tai yra paralelinis tikslas šalia atliekų surinkimo. Tai yra sritis, kurią reikia patobulinti ženkliai. Kai tarėme su suinteresuotomis pusėmis ir kai tą darėme maždaug prieš porą, trejata metų, bandėme išklausyti kitų ūkio veikėjų ir suinteresuotų grupių. Ir nuolat iškildavo tema, kad yra nepaprastai didelė administracinė nafta, našta, vien todėl, kad operatoriai turi pereiti nuo daugkartinio registravimo skirtingose valstybėse narėse prie daugkartinių mokėjimų už tą pačią įrangą. Tai žinodami, mes norėjome parengti registrą kuris tenkintų tam tikrus minimalius reikalavimus dėl supaprastintos operacijos. Pirmasis minimalus reikalavimas, kurį mes siūlome, yra toks, kad e, būtų galima užsiregistruoti vienu kartu, bet kurioje iš 27 valstybių narių. Vieno karto turėtų užtekti informacija surinkta tokios registracijos metu turėtų patekti kitoms valstybėms narims ir operatoriui daugiau nereikėtų nieko daryti. Toks vienkartinis registravimas leistų geriau parengti ataskaitas apie elektroninės įrangos pateiktos į rinką kiekį visose valstybėse narėse. Greičiausiai tai būtų vienos formos registracija. Be to, mes galėtume informuoti kitus registrus registruotojus, tiksliau apie galimus mokėjimus arba tiksliau apie m, mm, reikiamybę nereikalauti, kad žmogus iš naujo mokėtų, antrą kartą ar trečią kartą mokėtų. Taigi turėtume galėti surinkti informaciją apie pinigų srautus taip pat. Šiame kontekste norėtume, kad būtų sukurtos galimybės e, ekonomikos ūkio veikėjams uh, išvengti atskirų registravimo tarnybų steigimo kiekviena valstybėje narė atskirai. Taigi tiek aš galėjau pasakyti, ponė pranešėjo apie pagrindinius jūsų paminėtus klausimus ir aš mielai uh, išklausysiu jūsų tolesnių paaiškinimų, jeigu jums dar kas nors rūpi. Ačiū. Dėkuoju ponui Hükneriui už šią suteiktą informaciją. Turime laiko iki ketvirtos valandos ir yra norintis aštuoni pasisakyti kolegos. Ar dar būtų norinčių pasakyti, kitaip laikysiu sąrašą baigtiniu. Na kągi, siūlau pasisakyti maksimaliai e, tris minutės. Taigi, Katlin van Brot. Dank u, eh, voorzitter. Ik zal proberen zeer kort. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti labai trumpai. Nesu nauja parlamento narė, jau Prieš šešis metus buvau parlamentare ir labai intensyviai savo laiku gilinausi šį klausimą. Karlas Heinzas Florencas tikriausiai prisimena ir labai malonu, kad galime vėl grįžti prie šio klausimo, nes mano manimi direktyva yra labai svarbi. Ir dabar išklausius komisijos atstovo, manau, jog tikrai galima ir būtina peržiūrėti ir patobulinti šią direktyvą. Mūsų frakcijai nekyla problemų dėl tikslų, pavyzdžiui, administracinės naštos supaprastinės valstybėse narėse. Tam galime tik pritarti. Na, o taip pat ir aplink sauginiai tikslai yra svarbus. Na ir teks ar per ateinančius mėnesius padiskutuoti, kaip pasiekti šių tikslų. Dėl uh, taikymos ryties komisija jau atsakė ir Dabar ten tai norėčiau pakomentuoti tik keletą esminių aspektų. Mane nustebino, misijos atstovas sakė dėl tų 65 procentų tikslo. Anksčiau mes buvom viską įsivaizdavę taip. Mes manėme, kad būtų nustatytas negalutinis tikslas, e, tai skaičius, o santykinis skaičius, nors vėlgi 65 procentai, man atrodo, kaip ir neblogai, ir komisija dabar dar sėki viską ir pabražė. Bet mane piktina tai, kad bus surinkta tik tai 60 procentų visų prietaisų ir dar visiškai tai negarantuoja, kad jie bus pakartotinai panaudojami. Mano manimo, 65 procentai nėra pakankamai pakankamai ambicingas tikslas. Galbūt ateinantiems metams reikėtų nustatyti kažkokią tai laipsnišką nuošimčio didinimą. Ir taip pat dar kartą reikėtų peržiūrėti, ar neįmanoma būtų tolinti, toliau tobulinti pačios direktyvas. Antras dalykas - ilgalaikė perspektyva. Jūs savo metu buvau galėtinai nusivylusi pirminiu teisės akto projektu, nes pavieniams gamintams tiesa tenka atsakomybė pagal prievalės, tačiau klausimas yra, ar praktiniu teisiniu požiūriu viskas bus įgyvendinama. Dabar jau praėjo keletas metų, tarsi padidėjo gamintojų samoningumas ir jie turėtų teikti į rinką ekologiškus produktus. Jie neturėtų dangstytis šią direktyvą gamindami neekologiškus produktus. Taigi man kyla klausimas dėl individualių gamintojų atsakomybės už tai, kad atitinkamos žalivinės medžiagos panaudotos prietaisuose būtų tvarkomos ir panaudojamos dar sėki. Taigi reikia atsižvelgti į visą produkto gyvavimo ciklą ir tokiu būdu galima būtų kurti ekologiškus gaminius. Ir manau, kad reikėtų direktyvoje labiau atsižvelgti į visą produkto gyvavimo ciklą. Na, yra ir kitų direktyvos aspektų, kuriuos reikėtų tobulinti, bet aš manau, kad dar tam turėsime laiko. Tačiau vis dėlto norėčiau palaikyti komisijos tikslus, peržiūrint šį teisės aktą. Dėkoju. Na, atrodo, kolegos myli elektroninės įrangos atliekų temą, neatsikratome jos. Flatko Panajotov. Thank you, sir. Ačiū, ponė. Dėkui, pirmininkė. Labai įdomus šis klausimas. Aš pabrėžiu skolos klausimą, nes tai yra nauji ištekliai Europai. Kaip galime rasti naujų galimybių atgauti strateginius elementus Europoje? Nes Europa moka, Europa kiekvienais metais skiria daugybę pinigų tam, kad elektroniniai kompiuteriai ir kitos pramonės šakos gyvuotų. Aš dėkoju šį pranešimą ir dėkoju komisijai už komentarą. Bet galiu pasakyti, kad ši tema mums yra labai vertinga ir mūsų siekis rasti geriausią būdą tas elektroninės atliekas perdirbti. Norime pasakyti, kad ši tema mums yra labai naudinga. Mes ją turime pristatyti visose 27 valstybėse narėse. Ir tokio pobūdžio naują technologiją reikia įgyvendinti, pritaikant naują mentalitetą mums tai padaryti lengviausia. Tokiu būdu elektroninės atlikos e, galės būti neišvaistytos, nes jose yra labai daug brangių ir naudingų produktų ir elementų. Ačiū. Michail Dremopopolius. Kremopolius, atsiprašo pirmininkas. Nebenori kalbėti, kolega. Julie Gelling. Thank you, Chairman. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti keletą įžanginių pastabų savo frakcijos vardu. Perskaičiusi naują siūlomą komisijos redakciją, aš nustebau, kaip elementariai nesuprantama vartotojo elektroninė rinka. Aš visiškai sutinku su, išsikel, su iškeltais tikslais. Tai yra, turime padidinti perdirbamų medžiagų kiekį. Tačiau čia nėra nieko, kas pasakytų, kodėl tam tikrose sritise pažangos pasiekiama greičiau, kurie produktai yra perdirbami labiau. Kaip aš jau sakiau, greičiausiai yra tam tikrų nesusipratimų rinkoje. E, labai dažnai rinkoje gauname, rinkoje matome e, tam tikrų atliekų, kurias būtų galima perdirbti, bet nei vartotojas, nei gamintojas dažnai to negali padaryti. O mes parlamentarai turime sukurti tokią sistemą, kuri leistų subalansuoti teisės aktus ir paskatinti vartotojus bei gamintojus siekti mūsų išsikeltų tikslų. Tam, kad tai padarytume, turėtume čia per šią e, naują redakciją e, aiškiai parašyti, kas veikia gerai, o kur reikia tobulėti. Paminėtas tas dirbtinis skaičius 65 procentai, kuris nele, nieko mums neduoda. Kaip mes įvertinsime, kad ta nauja redakcija yra naudingesnė? Žinoma, mes dabar turime galimybę viską sudėlioti vietas ir tokiu būdu stebėti. Um, e, kaip efektyviai atlikos yra perdirbimos. To nebuvo galima padaryti su pirminiu teisės aktu. Kaip jau sakiau, aš iš esmės pritariu tikslams, bet metodika man nepatinka. Kaip sakoma, e, visos, visa esmė glūdi smulkmenuose, o čia tų smulkmenų nepakanka. Richard Zeber. Möchte mich äh, sowohl beim Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti tiek komisijos atstovui, tiek ir pranešėjui už išsame informaciją. Uh, Ir aš tikrai labai palaikau Europinę žaliavų strategiją, kuri be kita ko turi remtis ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimu. Tačiau dėl pasirinktos teisinės formos, kodėl čia turi būti pasirinkta e, peržiūra, norėtųsi Na, ne komisijos pasiūlymai užduotis yra nuspręs, kas gerai veikia, kas ne. Čia mūsų užduotis, o komisija turi renkti pasiūlymus. Taigi mes, nesam, mes nesame labai patenk, patenkinti pasirinkta teisinė, teisiniu pagrindu. Na ir manau, 95 straipsnis yra geresnis teisinis pagrindas, ne vien tik tais uh, e, 175 straipsnis. Antra, na, kadangi tarp valstybių narių šiuo metu egzistuoja didelis skirtumai, tai man atrodo gali būti problemų pasiekiant tuos 65 procentų tikslus. Ir manau, kad atsižvelgiant į skirtumus valstybėse narėse, ir tie skirtumai yra berai labai aiškus, būtų svarbu labai gerai apibriežti ir Europos gamintojo savoką. Ir jeigu tai padarytume, tai tuomet reikėtų keisti ir kitas rytis, be kita ko ir teisės aktų įgyvendinimo sritį. Na, ne visuomet viskas gerai veikia Europoje ir vidaus rinka kenčia nuo to, kad valstybėse narėse teisės aktai yra įgyvendinami vadovantis skirtingomis sistemomis. Taigi, galvojant apie bendrą rinką, manau, kad komisija čia žengia per nelik mažą žingsnį. Jeigu mes norime ko nors pasiekti, tai reikia, kad nustatant Europos gamintojo apibriešti, reikia svarbu kad būtų ir teisės aktai gyvendinami vienodai. Taigi aš manau, kad reikia žengti du žingsnius, nes vieno, mano manimi, nepakanka. Trečias dalykas mano manimu, labai svarbu nustatyti aišku užduočių ir naštų paskirstimą tarp gamintų ir valstybių narių. Na, aišku, ako, ūkis turi pasirūpinti, kad būtų sukurta atitinkama prietaisų surinkimo sistema, na, o kol kas e, šie prietaisai yra surinkami vadovantis e, komunaliniu vietos surinkimo punktų e, principu. Pirmininkas nutraukė tris minutės. Pone pirmininkė, tuomet aš pabaigsiu. Labai dėkuoju, ponė Zeveri, Viktorija Prūdė. Grazie, Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie pagrindų direktyvos dėl atliekų, kurioje yra nustatyta perdirbimo, e, antrinio panaudojimo hierarchija ir sunaikinimo mechanizmas. Tam, kad būtų galima E, atlikas tvarkingai sutvarkyti. Nemanau, kad įgyvendant šią direktyvą yra padaryta pakankamai pažangos. Įvairiausių aparatų ir renginių, automobilių e, pakartotinis panaudojimas yra įmanomas. Lygiai taip pat turėtų būti įmanoma perdirbti, pavyzdžiui, automobilių sudedamasias dalis. Aš tikrai manau, kad reikėtų griežtai taikyti E, tą numatytą atliekų pat, grindų direktyvoje e, hierarchiją. Ta direktyva jau prieš kurį laiką priėmėme. Ir ypač aš norėčiau, kad man būtų suteikta garantijų dėl to, apie ką kalbėjo ponas Panijotov. E, tam tikrose uždarose grandinėse neretai būna labai brangių, vertingų elementų. Ir jeigu mes tų e, elementų nepanaudosime, e, galime sukurti labai rimtų problemų. Todėl reikia ieškoti labai konkretaus sisteminio e, požiūrio e, į tokias atliekas. Mes šią direktyvą vertinsime būtent iš tokios perspektyvos, nes bent jau mano nuomonė, kol kas galimi, tokie faktoriai nėra pakankamai įtraukti. Peter Lyze. Dėkuoju, ponė pirmininkė, palaikau Karlo Hansi Florence išdėstytą poziciją ir turėčiau tris konkrečias pastabas. Pirmiausia, tai e, energijos tausojimo ramputės, tai buvo svarbi tema ir rinkiminės kampanijos metu. Yra daugelis tokių, kurie teikia, kad e, gyvsidabris esantis e, lemputėse yra priežastis jų nenaudoti. Bet kita vertus, taip pat teigiama, kad ir gaminant elektros energiją, gyvsibris taip pat patenka į aplinką. Aš manau, kad viską galima tobulinti ir ne, nežinau, ar yra nors vienas vartotojas, kuris E, vietos surinkimo punktas yra gražinės tas e, energiją taupančias lemputes. Aišku, galima įsivaizduoti, kad jos bus surinkamos namuose, prie durų, kaip siūlo komisija, bet yra ir kažkokių tarpinių sprendimų. Tarkim, ten, kur perkamos prekes, galima numatyti ir surinkimo punktus. Tai tiesiog įmanoma padaryti, pavyzdžiui, baterijų atveju taip yra padaryta. Ir kai kurie pavieniai priekybininkai tai daro, tai galbūt galima panašiai elgtis lempučio atžvilgiu. Antras, Valdaik. Na, Voto Valdaik gamintojai yra labai susirūpinę dėl to, kaip bus su jais. Jie bijo, kad labai išauks kaštai ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas šio požiūrį yra tinkamas. Na ir galiausiai peržiūra kreipiuosi į pirmininką. Mes, kaip e, buvus, buvusiai konstitucinių reikalų e, komiteto nariai sakome, kad komisija turi iniciatyvos teisę, tačiau tarp institucinėme sustarime pasakyta, kad kai yra tinkama, jeigu tinkama, tuomet parlamentas, o konkrečiai ir mūsų komitetas, gali imtis keisti tai tuos dalykus, kurių komisija nesiūlo keisti. Ir aš siūlau mm, plačiai aiškinti šią nuostatą tam, kad galėtume patvirtinti politinių požiūrių suderintą pranešimą. Dėkoju kolegai. Jeigu tai parašyta tarp institucinė susitarime, tai mes galėsime jų ir vadovautis. Pažiūrėsime, kokiu bus siūloma pakeitimu. Toliau Boguslavas Sinikas. Ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Karl Kalm Florence oraz pan Richard Ziber. Norėčiau pratesti Florence ir Ziber e, mintis. Reikia mm, realiai parodyti, kaip tą įrangą galima būtų rinkti. Pavyzdžiui, mano valstybėje gamintojai susibūrė uh, sukūrė fondą, kuris dabar kolektyviai renka tokias atliekas, išstatė konteinerius ir taip toliau. Tačiau dėje yra tikrai ir negražios tokios pašalinės veiklos, kuomet mm, pro tos, iš tų konteinerių susirenka e, tas atliekas visiškai kiti, kurie nuveža po to į metalo e, laužą, priduoda e, tuos atitarnavusius gaminius ir tuomet jau jie perdirbami visai kitaip, aplinkos netausojant. ir visa tai, kas turėtų būti tinkamai surenk, surenkama, iš tikrųjų pradingsta tais pilkaisiais kanalais. Todėl kyla klausimas dėl teisėtos elektroninių gaminių surinkimo rinkos. Juk nėra garantijų, kad E, ta surenkama įranga tikrai bus tinkamai perdirbta. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų tą tokią virtualią rinką paversti tikrąją e, pavojingų atliekų perdirbimo e, rinką. Ir manau, kad būtų galima tai padaryti būtent šio naujos redakcijos rengimo metu ir išspręsti tą problemą. Tack så mycket. Eh, först ska jag bara... Kristoffer Fjellner.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 Vis tik aš manau, kad reikėtų daugiau pagalvoti apie tai, kaip tai turės įtakai prekybai įvairiais būdais. Mes neturime stengtis apginti prekybą, jeigu naujos rėgos bando apsaugoti prekybą, bet e, kaip ją modernizuoti, nes reikia stengtis ją komplikuoti. Tai man keltų rimtų susirūpinimą. Antras dalykas, kurio man nuo nuomonė trūksta pasiūlyme, uh, yra e, stengtis harmonizuoti padėtį skirtingose valstybės narėse. Aš manau, kad mes praleidžiame progą tai padaryti. Nes mano nuomonė, jau patys reikalavimai sukelia labai rimtų problemų pramoninkams ir kitiems. Naujosiuose valstybėse tai bus e, labai sudėtinga, nes pats įgyvendinimas sukels daug sunkumų. Manau, kad reikėtų daugiau apie tai pagalvoti. Dabar galvojame iš esmės, kaip per tą naują redakciją reikėtų padidinti e, harmonizavimą reikalavimų valstybės narėse. Kitas dalykas, kurį aš nelabai aiškiai suprantu. Man atrodo, kad direktyvoje kalbama apie būtinę elektroniką daugiausia. Ir, bet tai turės turėti įtakos ir pramoniniai elektronikai, stambiems renginiams, kurių e, naudojimo trukmė yra labai ilga. Manau, kad reikėtų labai aiškiai pasirūpinti, kad nebūtų sukurta tokia teisinė sistema, kuri e, suformuos dvi skirtingas e, elektroninių atliekų sistemas. Yra milžiniškas skirtumas tarp e, televizoriaus ir bais, didelio, pažiūrėjau, elektrinės generatoriaus. Be abejonės perdirbimo procesai čia bus visiškai skirtingi ir į tai, ir kurdami naujus teisės aktus, turime atsižvelgti. Uh, Taigi aš tilpau į dvi minutės ir e, džiaugiuosi, kad neviršiau reikalavimą, nepažydžiu reikalavimą. Vasi. Presidente, sono d'accordo con quello che hanno detto molti colleghi. Ačiū pirmininkė. Mm, sutinku su tuo, ką dauguma kolegų pasakė. Manau, kad tikrai labai svarbu yra užtikrinti, kad uh, elektroninės prekės būtų tinkamai surenkamos. Ir reikia užtikrinti, kad visoje ES būtų panašios surinkimo sistemos. Pavyzdžiui, galima kalbėti apie um, prekių surinkimo kažkokius tai sutarimus tarp gamintojų. Tačiau tai būtų įmanoma tik tai tuomet, jeigu gamintojai uh, privalėtų surinkti tokias prekes. Pavyzdžiui, Italijoje vartotojai gali uh, Mm, atsikratyti naudotais televizoriais ar kitą įrangą bent dviem būdais. Pavyzdžiui, gali gražinti, gali atiduoti tas prekes, bet įtarnausias prekes į surinkimo punktus, į laužą, tačiau niekas nežino po to, kas su jais daroma, kaip jį apdarojama, arba gali būti, galima atiduoti tuos, tas priekes dyleriam, kurie po to kaž suranda kitokį panaudojimo būdą, pavyzdžiui, tada labdarą ir panašiai. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip, kaip, kas kokia našta teks e, gamintojams, jeigu jiem bus privaloma surinkinėti tokie, tokius gaminius. Galima galvoti taip pat ir apie, pavyzdžiui, nuobodas kažkokias, tai baudas, jeigu gamintojai nedarytų to. Tačiau vėlgi viskas susiveda į e, bendrą naštą gamintojams. Grazie, Karin Kanda. Karin Kanda. Dėkoju. Norėčiau pasitikslinti, jeigu kalbame apie 65 procentus, ar čia turime galvo kokį atskirus sektorius, ar čia bendrai nuošintis nustatytas. Mes žinome, kad žmonės yra labai linkę gražinti didelius būtinius prietaisus, o mažesnius prietaisus jie linkę gražinti yra mažesnius. Na ir galbūt mes tiesiog neatsižvelgėme pačių prietaisų dydį. Der Herr Kökler nochmal drauf eingehen. Mm, ponas Hansas, Karlas Hansas Florensas tikriausiai tai dar labiau pakomentuos ir komisijos atstovas taip pat, o dabar ponas Bynė. Dėkoju. Na, mano manimu, yra geras dalykas, jeigu komisija, e, atsiprašau, direktyva bus toliau tobulinama. Na ir turinio požiūrių viskas kaip ir tinkama, tačiau man kyla klausimas dėl tikslo, tai yra dėl 65 procentų tikslo ir pavyzdžiui esu skaičiusi, kad šį tikslą galima pasiekti ir per dviejus metus, nebūtinai vien tik tais iki 2016 metų. Ir mane glumina tai, kad e, tikslai yra siejami su senų būtinių prietaisų svoriu, o nebūtinai su uh, pačių prietaisų rūšimis. Tos rūšis gali būti labai skirtingos. Ir manau, kad dėl visų šių priežasčių, e, pavyzdžiui, tuos lengvesnius uh, būtinius prietaisus žmonės bus veikiau linkę išmesti į šiukšlyną, pavyzdžiui, grotuvus ir panašiai. Taigi, klausti komisijos, kaip galima būtų užkirsti tam kelią. Galbūt čia reikėtų paieškoti e, kažkokio kito metodo, nustatant surinkimo kvotas. Pane Grastet. Ačiū, kad leidote pasakyti, pasistengsiu kalbėsi trumpai. Aš noriu pakalbėti dėl šios direktyvos taikymos ryties ir noriu paklausti, kas yra, mm, galvoja apie, apie fotovoltėjinių plokščių įtraukimą nes e, iš tikrųjų, kai eina kalba apie klimato kaitą ir atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą, mes e, e, gal, turime galvoti apie tokias valteinės plokštės, nes jis gali būti kadmio, jis pigesnis, jis turi tam tikrų pranašumų aplink, aplinkos sauginių požiūrių, bet tačiau daugiau kainuoja surinkimas, emisijų vis tik tai yra mažiau ir aplinko, aplinkos apsaugos apsaugai tai yra palankiau, gyvavimo laikas yra ilgesnis mm, ir kaip tokio pavojaus sveikatai ir aplinkai e, kyla nedaug. E, tie, kas gamina tokias plokštės, mm, yra įsipareigoję laikyti surinkimo ir perdirbimo visų reikalavimų. Aišku, kad e, tokių plokščių gyvavimo trukmė yra 20-25 metai, bet aš manau, kad galima galvoti jau apie, apie jų po to surinkimą, tačiau dabar reiktų sutelkti dėmesį būtent tie atsinaujančią energijos šaltinių naudojimą ir raginti tokias plokštės naudoti. Na, nebejo, kad ne kartą per pastarąsias dienas girdėjome apie tai iš firmų. Tai yra problemas susijusi su. Uh, saulės baterijomis. Taigi dabar paprašysiu kolegos iš komisijos atsakyti klausimus. Yeah, thank you. Thank you very much again for giving us the floor. And... Ačiū, kad vėl suteikėte žodį. Noriu padėkoti visiems e, pasisakiusiems už tikrai labai e, svarbės su mumis pasidalytas mintis. Ir dabar gal e, dėl tų dviejų pagrindinių būkštavimų, kurie buvo išsakyti dėl surinkimo masto. Taip, iš tikrųjų taip yra, kad e, labiausiai subrendusios ekonomikos ES jau šiandien e, turi tokius surinkimo e, mastus, kurie priliktų 60-65 procentams. Taigi toms brandžioms ekonomikoms jau dabar nustatytas tikslas yra pasiektas ir mes tikrai negalime sutikti, kad e, su tais, kurie sako, kad toks tikslas yra ne, nepasiekiamas, kad tai yra tik kažkokia fantastika, nes tai jau yra padaryta. Dabar mes siekiame, kad ši direktyva būtų pilnai gyventa visoje Europos Sąjungoje. Yra mm, valstybių narių, kuriuose um, ekonomika dar nėra tiek pasistumėjusi į priekį, kur iš tikrųjų m, mm, yra daug parduodama, tačiau mažai sugrįžta atgal. Todėl mes nus, galvojame, kad ta data 2016 metai yra gerai paskaičiuota, e, atsižvelgiant į tai, um, kokie bus pardavimo rodikliai ir kiek bus atgal surinkimo, kokie rodikliai pagal tai, kokią matome dabartinę pažangą. Tai ta data 2016 metai yra gerai parinkta kaip tikslinė data. Taip pat noriu pasakyti, kad uh, šiame pasiūlyme tikrai nėra dėl tos datos aš taip labai griežtai pasisakyta tiesmukiškai, nes yra numatyti du saugikliai, jeigu tai būtų galima pasakyti. Vienas yra, mes siūlome atgal pas jūs sugrįžti 2012 metais su, su ataskaita, kiek yra įgyvendinamas, kiek įmanoma pasiekti tą nusibriežtą 2016 metų tikslą. Mes galvojame, kad iš tikrųjų čia tokiame pranešime, tokioje ataskaitoje bus galima jau kalbėti apie tam tikrą diferencijavimą. O čia galbūt iš dalies atsakysiu jūsų klausimą keltą dėl to, kad kodėl nėra diferencijavimo tarp lengvų, sunkių prekių ir aušinimo, šaldimo įrangos ir taip toliau. Taigi aš manau, kad jau tada, kadangi yra numatyta, tai kad mes sugrįšime pati su ataskaita apie tai, kiek, kiek yra pasistumėta ir koks yra gyvenamumas toks tikslo, tai mes galėsime tuomet diferencijuotą um, požiūrį pritaikyti. Dabar dėl antrojo dalyko, 85 procentai, kodėl uh, Taip, iš tikrųjų, galbūt tai atspindi jūsų būkštavimus, kad gal nėra visas potencialas panaudotas, bet iš tikrųjų tai reiškia, kad reikia pabandyti sugaudyti, jeigu taip galima pasakyti, ta, tas elektroninės atliekas, kurios, kurias galima būtų surinkti. Maždaug apie 13 procentų yra pagal mūsų paskaičiavimas um, Tai yra tiek, tiek kiek elektroninių gaminių vartotojai vis tai išmeta į paprastas atliekas kartu su popieriumi ir taip toliau, nors ant, ant tų gaminių yra ženkliukas, kad negalima mesti į atliekų dėžės. Um, tai vis tik tai tai yra labai sudėtingas, aišku, tas, tas toks vat, elementas, tie 13 procentai, bet, bet lygiai 87 procentai, mes siekėme 85, mes galvojame, kad kadangi jau daugelie valstybių yra tiek daug surenkama, tai tikrai. Mm, turėtų būti įmanoma laikytis direktyvos keliamų reikalavimų ir turi būti įmanoma užtikrinti, kad viskas būtų apdarojama pagal e, reikalavimus. Ir todėl mes norime, kad iki metų pabaigos būtų 85 procentai um, valstybių narių ataskaitos atitinkamai atspindėta komisijai, kad būtų aišku standartai užtikrinti, kad bus apdarojimas tinkamas. Dėl tikslų mm, diferencijavimo, dėl uh, surinkimo, surinkimo ir perdirbimo. E, taip sistemingai yra analizuojamos galimybės ir jūs rasite detalius skaičius dėl skirtingų kategorijų um, svorio pagal, pagal svorį pagal svorio kategorijas ir galbūt iš tikrųjų mes galvojame, kad jeigu bus diferencijavimas pagal kategorijas, tai iš tikrųjų labai po to tarsi grybų gali priaukti daugybė tų ataskaitų ir tiesiog viskas pasidarys pernelik sudėtinga, turint omenyje administracinės pastangas, kiek reikės po to viską su, sužiūrėti. Taigi mes galvojame, kad tikrai neverta to siekti, nes mes būtent norime priešingo dalyko, kad viskas būtų kaip galima paprasčiau ir lengviau. Tai gal tiek tada apie elektronikos atliekų tvarkymą. Ačiū. Dėkuoju. Karlai, Hansi Florenci, kaip toliau bus dėl šios temos? Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti nes manau, kad e, išgirdau daugybę įdomių dalykų ir mane labai džiugino palaikymas, o taip pat, jog buvo išsakyta parama harmonizavimui. Taigi dabar norėtųsi man sužinoti, kodėl taryba ir toliau e, kad kakliai laikosi nacionalinio reglamentavimo principo. Tai keistoka. Na, manau, kad tai yra susiję veikiausiai su tuo, kad e, registravimas nacionaliniu lygiu yra atitinkamas pajamų šaltinis, nes aš kitaip negaliu visko paaiškinti. Dėl tų 65 procentų jie galioja visiems sektoriams, tačiau nesiginčiusiu, kad kai kurioms naujoms valstybėms narėms kyla sunkumų, nes e, E, orientuojamas į per pastaruosius dviejus metus į rinką patekusių elektroninių prietaisų skaičių. Na ir aišku, jeigu daugelis elektroninių prietaisų buvo įsigyti tik tais per pastarosius dviejus metus, tai negalima tikėtis, kad jie iš karto bus gražinami į atliekas. Na, gal čia reikėtų kažkokio tai pakopinio principo, komisija galėtų apie tai pamastytų. Kolega Prodi, esu labai pritariu dėl to, ką sakėte apie hierarchiją, mes prisidėjome prie jos sukūrimo, tačiau ta hierarchija neturėtų tapti tokia sustabarėsi sistema, kad, kad būtų kad dar sėki būtų įmanoma panaudoti 28 metų senumo E, šaldytuvus, kaip kad mano mamos, juos tiesiog reikia visiškai šalinti iš rinkos, nes jie tiesiog ryteryje energiją. Ir kai kalbame apie prietaisų perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą, tai reikėtų pasižiūrėti, kaip turėtų būti organizuojama. Komisija uh, siūlo 80 procentų pakartotino panaudojimo uh, tikslą, aišku, apie tai galima kalbėti, o ponia Osi, jūs iš visko, ką minėjote, supratau, kad kalbėjote apie um, CO2 nutekėjimą. Taigi pasakykite konkrečiai, ko norite. Italijoje prietaisų surinkimo kvotos yra prastesnės nei Bulgarijoje. Ir tai nesusijęs su tuo, jog Italijos piliečiai nenori gražinti šių prietaisus, o yra su, susijęs su tuo, kad taisyklės nėra pakankamai aiškius. Politikoje svarbu pripažinti, kokiai stovyklai priklausai, iškelti vėliavą. Kartais yra nelengva, sudėtinga, tačiau jeigu jūs norite, kad Italijoje piliečiai surinktų tuos prietaisus, tai pasakykite, tai piliečiai ir atneš. Na, o šiaip aš džiaugiuosi kiekvieną nuorodą ir pageidavimu bendrauti dvišalių pagrindų ir tiesiog e, konstatuoju, kad e, visi pasisakiusieji kaip ir dvėjoja dėl siūlomų laikotarpių. Na, viskas buvo tarsi skubotai siūloma nustatyti trumpi laikotarpiai. Na ir na, lygiai greičiai vyksta darbai dėl ros, bet juk niekas nestovi už nugaros su botagu ir nevaro mūsų, skirkime daugiau dėmesio kokybei. Na, skubėdami nieko gero nepadarysime. Na, o likę labai mažai laiko pakeitimams teikti ir tai nesusijęs su pirmininku Joe Lainenu, bet ša, su šalia jo sėdinčio pono pagidavimu. Dėkuoju. Dėkoju, jūs kreipėtės į poną Rosi ir jis dabar nori paaiškinti, ką jis tikrai turėjo galvoje pasisakydamas. Labai prašau trumpai. Tai tai nėra įprastas dalykas, bet buvo darysime išimti. Aš manau, kad tai yra reikalinga, nes mes nebesuprantam vieni kitų. Aš nieko nesakiau. Aš e, sakiau, kad aš esu už tai, kad būtų surenkama elektroninė įranga. Tačiau aš paminėjau problemą, kuri egzistuoja bent jau Italijoje. Šiandien tokia įranga gali patekti į tris skirtingas sistemas. Pirmiausia, vietos savivaldybės gali surinkti tokias atliekas. E, gali jas surinkti metalo laužo per, e, perdirbėjai, aš nežinau, kokiomis sistemomis jie naudojasi, arba trys savanoriškos organizacijos, kurios renka elektroninės atlikas ir siunčia jas į trečiojo pasaulio šalis. Dažniausiai tai daroma su įranga, kuri dar veikia. Jeigu gamintojai nebus priversti surinkti tokių atliekų, tai geros sistemos nesukursime. Manau, kad vienintelis būdas surink, su, sukurti vienodą vieną sistemą tokioms atliekoms surinkti yra priversti gamintojus tas atliekas surinkti. Negalima uh, įsteigti daug atliekų surinkimo punktų, jeigu jiems nėra išduotos normalios licencijos. Tokiu būdu tik kaštai padidės ir tuos kaštus, kaip visada, turės padengti vartotojai. Atrodo, Karlas Ansisorinsas dabar viską suprato, tai yra ir gerai. Na, o dabar dar buvo užduotas klausimas tarybai, kodėl taryba priešinasi harmonizavimui. Prašau, gal galėtumėte išsakyti tarybos nuomonę. You, Chair, and, uh, good... Ačiū pirmininkė ir dėkoju. Uh, už tai, kad pakvietėte mane čia pirmininkaučių šalies vardu. Norėčiau pasakyti, ką taryboje darome dėl šio teisės akto. Manau, kad pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad mūsų tikslas yra supaprastinti e, atliekų surinkimą ir jų perdirbimą. Tai yra tikslas, kuris, e, mano nuomonė, e, yra aktualus abiems institucijoms. Ir šiandien todėl mes kalbame apie teisės akto naują redakciją. Šiandien atlikta analizė ir jos išvados didelė dalimi buvo paremtos daugybės valstybių, daugumos valstybių narių ir manoma, kad taip galima labai efektyviai pasiekti supaprastinimą ir gana greitai ekologiškai įgyvendinti teisės aktą, kuris e, jau buvo patvirtintas prieš kurį laiką, nors dar neseniai. Kol kas iki šiol būdavo dirbama vadovantis nacionalinėmis bazėmis, teisės bazėmis ir šiek tiek buvo pasiekta pažangos, kai skirtingų veikėjų reguliavimo sistema buvo supaprasinta. Ir gamintojai, ir vartotojai, ir valdžios administracijos yra atsakingos už tai, kad būtų teisingai ir ekologiškai direktyva įgyvendinta. Be bejonės mes labai laukime, kada galėsime uh, aptarti šios klausimus su pranešėju ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. Bet bendrai e, tarybos savartinė pozicija gali apibriežti taip, kaip ką tik padariau. Baigdama norėčiau dar priminti, kad šio pirmininkavimo metu mes siekiame toliau dirbti apibrėžiant e, politikos e, direktyvos apimti Semestro pabaigoje bus parengta pažangos ataskaita ir tikimės, kad kito, kitos valstybės pirmininkavimo metu bus sėkmingai darbas tęsiamas. Ačiū. Dėkuoju. Na, galvojant apie metodą ir tvarkaraštį, būtų neblogai viską aptarti plenarinės sesijos metu. Taigi, greičiausiai panašiu metu vyks diskusijos ir balsavimai komitete. Taigi, e, lapkričio pabaigoje gruodžio pradžioje bus pateikta dokumento projektas ir po to kovo mėnesį bus balsavimai komitete ir galiausiai gegužės mėnesį plenarinio posėdžio metu. Kitas darbo atvarkės punktas, dvyliktasis. Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas, nu, redakcija. Ir ponė Žil Evans yra pranešėja. Iš karto suteikiu žodį ją ir paprašysiu pristatyti šią temą. Prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad komisija uh, norės šį dosiją pristatyti pirmiau, o paskui aš išsakysiu savo pranešimą, išsakysiu savo mintis, ką parašiau pranešimą. Jūs norite atvirkščiai, na kągi, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstovui pona Nekuklė. Yeah, thank you very much again. Um... Labai ačiū dar kartą. Tikiuosi, kad e, gana trumpai galėsiu apie šį pasiūlymą pakalbėti ir apie jo pagrindinius elementus. Iš kokio, kokios pirties taškų mes vadovomės ir kodėl mes siūlome tai, ką siūlome. Pirmiausia, labai panašiai kaip ir anksčiau, pradėję peržiūrą pamatėme, kad reikalingas reikalinga įvertinti gana naują teisės aktą, kuris dar tik įsibėgėja ir kurio nelabai supranta dauguma veikėjų. Tačiau jau dabar galime pasakyti, kad kaip ir elektroninių ir elektros atliekų atveju egzistuoja tam tikrų įgyvendinimo problemų ir sunkumų ir e, valstybių narių veiksmuose trūksta nuseklumo. Manome, kad ir šiuo atveju egzistuoja daug nereikalingos administracinės naštos ir teisinių sunkumų. Be to, pačioje direktyvoje buvo prašoma, kad komisija peržiūrėtų tam tikrus aspektus būtent pagalvotų apie 8 ir 9 kategorijų traukimą, kur kalbam apie medicinę įrangą ir matavimo įrenginius ir ypač atidžiai peržiūrėti draudžiamų medžiagų sąrašą, tam, kad tas sąrašas būtų pakeistas taip, kaip reikalinga. Mes peržiūrą padarėme lygiai taip pat, kaip ketinome atsižvelgiame tai, kad ši direktyva yra labai jauna, nenorėjome čia jokios revoliucijos padaryti ir viską išmesti bei pateikti kažką absoliučiai naujo, mes tik stengiamės e, patobulinti tai, kas e, akivaizdžiai nepasiteisino. Todėl norėčiau pažymėti, kas mums pasirodė sudėtingiausia ir manau jūs tą patį išvelgėte Ir e, dėl to mes pagalvojame, kad nauja redakcija būtų reikalinga. Dabar per keltą minučių norėčiau aptarti trumpai prieš jūs pateiktą pasiūlymą. Pagrindinių tikslų be abejonės mes nelėtime, o pagrindinis tikslas yra panaikinti tam tikras kenksmingas medžiagas iš e, išbraukti jas tiesiog iš elektroninės ir elektrinės įrangos sąrašų, tam, kad būtų apsaugoti žmonės dirbantis su tomis atliekomis, kurie, kai jas perdirbinėja. Ir aišku, kad tos medžiagos neišbėgtų į aplinką, kai e, jos patenka į atliekų ir jų perdirbimo etapą. Toks medžiagų draudimas yra, ir čia jau išvelgiu į antrą elementą, e, leidžia netaikyti tam tikrų techninių E, prietaisų, jeigu tam tikros laikinos išimtys yra reikalingos vienu ar kitu atveju ir jeigu nėra pakaitalų. Mes norėtume, kad šis tikslas būtų paliktas nepakeistas didelė dalimi. Ir pirmas stambiausias pasikeitimas, apie kurį kalbėjome, nemanau, kad dabar reikia prie jo detaliai sugrįžti, yra peržiūrėti santyki tarp šių dviejų direktyvų. Dabar mūsų pateli, pasiūlyme E, ROS direktyva tampa svarbiausia, nes ten yra labai išsamus privalomas apimamos įrangos sąrašas, o WEE e direktyva yra privaloma valstybėms narėms ir jie vadovaujasi tą pirminę pirmąją direktyvą. Mes išaiškinome visą eilę apibrėžimų, dėl kurių anksčiau iškildavo daug nesusipratimų. Ir dabartiniai apibrėžimai yra priderinti prie naujesnių teisės aktų, kurie įsigaliojo po to, kai buvo patvirtinta dabartinė ROS direktyva. Galėčiau paminėti, pavyzdžiui, ūkio veikėjo savoką arba medicininės įrangos savoką. Dabar mes tiksliai apibrėžėme, kas yra medicinos įrenginiai ir medžiagos. Taigi tiesiog išaiškiname apibrėžimus, sumažėjo netikrumo lygis. Toliau pereinu prie sudėtingesnių dalių, kai reikėjo e, cheminių medžiagų draudimą numatyti. Mes sukūrėme labai plataus masto uh, peržiūros mechanizmą toms medžiagoms, kurios yra naudojamos ūkė ir kurios gali kelti e, problemų ir pavojaus aplinkai. Stengiamės tas medžiagas įtraukti į draudžiamų medžiagų sąrašą, jeigu yra pakankamai tam pagrindo. Visi tą sąrašą šioje salėje turite ir manau, kad čia uždraudų, galvojant apie medžiagų draudimą, išvelgtume penkis rimtus kandidatus, penkias rimtas kandidatės medžiagas. Mes stengiamės diferencijuoti jas. Viena jų yra TBBPA. Ja buvo galima įtraukti į sąrašą, bet kadangi jau dabar yra tam tikra strategija priimta, mes nusprendėme, kad ta strategija turėtų būti, tos strategijos turėtų pakakti ir dvigubo dubliuojančio reglamento nebereikia. Kitos draudžiamos medžiagos, neskaitysiu aš jums pavadinimu, irgi buvo įvertintos kaip e, rimtos kandidatės giliems tyrimams Bet mes neturėjom kol kas e, aiškių išvadų, todėl jų į sąrašą neįtraukėme. Tiesiog nepakako informacijos apie tai, kiek e, pakaitalų toms medžiagoms egzistuoja, kas yra labai svarbu. Ir antras dalykas, nepakako, medžiagų, e, nepakako informacijos apie galimo draudimo finansinę naudą. Šioje situacijoje nusprendėme, kad būtų labai naudinga tas keturias medžiagas įvardinti kaip, e, sakyčiau, kabutėse karštas kandidates e, įtraukti į draudimo sąrašą, tačiau prieš tai darant reikia surinkti daugiau įrodymų ir faktų, kad jos kenksmingos. Toliau grįžtų prie cheminių medžiagų draudimo. Manau, kad tai yra antras svarbus klausimas, kurį turėtume aptarti. Kaip mes sugebėsime nustatyti medžiagas, kurias reikės už, reikėtų uždrausti ateityje? Čia mes pasiūlėme priderinti e, šį teisės aktą racionaliai ir optimaliai prie naujojo chemikalų reglamentavimo teisės aktų trarič direktyvos. Ir supratome, kad ateityje cheminių medžiagų draudimas turėtų būti vykdomas pagal e, REACH direktyvą, rizikos identifikavimo kriterijus pritaikant. Tačiau e, nepainioti reikia ryš ir ros direktyvų taikymo. Nustatant tas medžiagas turėtų būti vadovamas ros direktyva, o ne ryč direktyva. Be to, Išanalizavome antrą svarbų elementą, kaip jūs sakiau, cheminių medžiagų draudimas yra vienas svarbus elementas, o kitas svarbus mūsų dokumento elementas yra galimybė suteikti laikina, laikinas išlygas. Čia nustatėme du elementus, kurie dabar pakeičia atsakingas institucijas, kurios turės e, suteikti įrodymus, kad išlygą galime suteikti. Šiuo metu e, E, tokias, tokius įrodymus turi pateikti komisija. Kartais tas uždavinys tampa tiesiog nebeįmanomas. Tarp kitko, toks įrodymų naštos perkelimas kitoms institucijoms yra numatytas ryč direktyvoje. Tai tik leis suderinti skirtingus valstybių narių teisės aktus. Be to, mes siūlome nustatyti priežastis, apibriežti priežastis, dėl kurių išlygos gali būti suteiktos. Koksgi čia pagrindas tokiam sprendimui? Šiandien pasikeitė padėtis, lyginant su to, kas buvo prieš septynerius ar aštuonerius metus. Šiandien mes daugelėje teisės aktų ir Europos strategijų jau nusprendėme, kad tvari plėtra priklauso nuo trijų ramščių - aplinkosauginio ramščio, bet taip pat ir nuo socialinio bei ekonominių ramščių. Todėl mes manome, kad būtų teisinga E, galvoti apie visus tris ramščius, e, numatant, dėl kokių priežasčių galima suteikti išlygas. Žinoma, medžiagų pakaitalai, jeigu tai įmanoma, turėtų būti naudojami. Tačiau turbūt e, artimų greitų metų reikalingo pakaitalų kiekio rinkoje neatsiras. Ir jeigu mes nenumatysime išlygų nesant pakaitalų, tai iškils didelė grėsmė, pažiūrėjau, darbo vietoms. Ir, kaip sakiau, ta tvari plėtra yra pagrista ir ekonominių ramščių, ne tik ekologinių ramščių. Direktyva mūsų nuomonė vis dar nėra e, visapusiškai gyvendinama valstybėse narėse. Rinkos stebėsena nėra pakankamai griežta ir labai retai pažeidėjai išsisuka nuo e, bausmių. Todėl mes e, įvedame 628 straipsnius, kuriuose yra kalbama apie naujus rinkos stebėjimo mechanizmus. Sakoma, kad tokie mechanizmai turėtų būti detaliai e, parengti ir apibriežti per ateit, per būsimas komitologijos procedūras. Trumpai norėčiau paminėti, ko mes dar nepadarėme. Be abejonės mes numatėme labai daug galimybių, labai daug tokių scenarių ir aplinkybių, kai e, jokios nuostatos negalės būti pritaikytos. E, be abejo, mes atmetame tokius e, teiginius, kuriais sakoma, kad tam tikromis aplinkybėmis galima direktyvą apskritai nu, atmesti ir jos netaikyti jeigu taikoma chemikalų direktyva. Lygiai taip pat mes. E, mes e, netmetame tos direktyvos taikymo DKBI atveju. Ši e, medžiaga yra labai kenksminga ir mes neleisime, kad jai būtų pritaikyta išlyga. Ir kol kas mes nesiūlome draudžiamų medžiagų sąrašą pakeisti, nes, kaip sakiau, duomenų garantuotumo kol kas jie turi, bet jų teisingumo garantijų neturime. Taigi trumpai, toks yra mūsų pasiūlymo turinys. Ačiū. Remercie euh, beaucoup. Je vais donc passer maintenant la parole. Labai ačiū. Dabar Žodį suteiksiu Žil Evans, jei jį norėtų pasakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pana Hulu, kuris kalbėjo komisijos vardu, už tai, kad jis labai aiškiai pristatė um, naują redakciją, kaip bus rengiama tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje pribojimam. Šios direktyvos tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą ir prisidėti prie aplinką tausojančio elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo. Taigi eina kalba ne vien tik tai apie atliekas, bet ir bendrai apie šios ūkio šakos um, aplinką tausojantį aspektą. Tai, tai yra, kad tai būtų žalesnė ūkio šaka. Mes kalbame apie uh, 9 milijonus tonų, kas gali iki 2020 metų išaukti iki 20 milijonų tonų surinktinų gaminių. Dažnai pavojingos medžiagos netyčia yra paskleidžiamos į, į aplinką arba nelegaliai netgi transportuojamos, eksportuojamos į trečiąsią šalis. Ten tos medžiagos gali būti išleidžiamos, kaip, pavyzdžiui, dioksinas perdirbantos gaminius. Čia um, sutelktas dėmesys į um, gaisrą gesina, ugnį atsparias medžiagas. Ir, tačiau yra skatinama gaminti naujas medžiagas, kurios nebūtų pavojingos ir um, daug kompanijų atsisakė um, bromų ir chlorų paremtų medžiagų, pagri, pagri, pagri, mm, grindžiamų medžiagų naudojimo iš viso. Tai yra žengia dar žingsnį toliau į priekį um, nei komisija numatė. Ir aš netgi Mm, apžvelgiau pagrindinius dalykus, į ką mano pranešime bus teltas dėmesys ir norėčiau pasakyti štai ką. Dėl taikymos ryties daug buvo kas pasakyta dėl to, kurios, kurie gaminiai turi patekti į direktyvą. Buvo mm, pateikti argumentai, kad geriau būtų turėti suderintą sąrašą, nes tai leistų suvienodinti sąlygas. Tačiau privalomas sąrašas uh, nebūtinai skatins naujų gaminių kūrimą mm, šioje srityje. Ir realiai, realiam gyvenime e, tas sąrašas vis tiek nebus baigtinis privalomas sąrašas, nes čia yra tik tai kategorijos nurodomos, kokie gaminiai turėtų būti įtraukimi į sąrašą. Tai bet kokiu atveju tas sąrašas nebus privalomas ir baigtinis. Aš manau, kad tik tai atviras taikymo, atvira taikymo sritis išspręstų šią problemą, nes tuomet viskas būtų apimta nebent e, to vienam ar kit, kaž, kažkam būtų taik, taikoma išimtis, tai yra ne, nebūtų būtina taikyti sąlygas. Aš manau, kad ir taryboje tam būtų platus palaikymas ir tai aš siūlyčiau. Greta to reikėtų numatyti pereinamosius laikotarpius visiems e, e, gaminiams, kurie anksčiau nepateko į taikymo sritį, lygiai taip pat numatant galimybę, e, tarkim, per teismo sprendimus irgi pritaikyti sąlygų netaikymo galimybę. Dabar dėl apribojimų. Ros direktyva paskatino gaminius gaminti be švino ir kadmio. Ir dabar jau diskusijos dar labiau pasistumėjo prieki ir aš manau, kad dar daugiau medžiagų reikia apriboti. Ir tai buvo aiškiai ir numatyta ir pirminėje direktyvoje. Um, Perža buvo skirta uh, pažiūrėti į tai, ar reikia pakoreguoti tą sąrašą pagal atsižvelgiant į mokslinius duomenis ir ar reikia kitų teisinių aktų prieimimo. Ir čia mm, komisija už, pati užsakė studiją, kuri taip pat rekomenduoja platesnį apribojimą. Mano pranešime todėl ir bus siūlomas priemonės atitinkamai, pavyzdžiui, kad tos medžiagos, kurios dabar yra trečiame priede, kurios buvo parinktos peržiūrai, Mm, ketvirtame priedė kad, kad jos būtų perkeltos į ketvirtą priedą, tačiau tai yra tik tai lietkalnio viršūnė. Aš dar taip pasiūlysiu kitas medžiagas, kur pavyzdžiui dėl PBC ar ugniai atsparių medžiagų analizės ir pavyzdžiui, kad bromų ar chlorų pagamintų ugniai atsparių medžiagų ir PBC paremtų medžiagų būtų kaip galima mažiau naudojama, kad jos būtų būtų išimamos iš, iš gamybos ir tai jau matome televizorių gamybą ir panašiai. Tokios kompanijos kaip e, Apple, Sony, Ericsson e, pristatys e, savo patirtį, kai yra nenaudojamas Logenas, tai bus kams, su Kamsek rengiamame seminare pristatoma ir pačios įmonės tokiu būdu atsisakė pavojingų medžiagų naudojimo ir perėjo prie aplinką tausojančių tvarių sprendimų. Taip pat yra teose sertifikuotų medžiagų ir, ir yra serti, ser, sertifikuojamos medžiagos, kuriuose nėra halogeno. Yra daugiau kaip šimtas prekinių ženklų turėtojų, kurie jau dabar gamina tokius gaminius. Ir tai rodo, kad būtent tokie pasikeitimai, kokius aš ketinu pasiūlyti, yra ne tik tai įmanomi, bet ir praktiškai įgyvendinami. Ir nors yra. Uh, iniciatyvos sveikintinos vien to nepakanka, reikia traukti visas įmonės, e, taip pat ir mm, kitų gaminių, gaminių sektorius reikia įtraukti, ko dar nėra padaryta. Čia, kad būtų išvengta nesusipratimų, e, pavyzdžiui, dėl halogeninių medžiagų, kurios buvo skirstamos į tam tikras elektroninės įrangos kategorijos, vartotojų prekės, nemedicininiai gaminiai ir e, kit, nestebimui e, skirta įranga taip pat bus minima. Dabar dėl metodikos. Su tuo, su kuo aš kalbėjausi per pastarosius kelis mėnesius, dauguma pasakė, kad e, norėtų, jog Mm, elektros ir elektronikos gaminiams būtų taikomas tik tai ryč. Aš nesutinku. Ryč e, mm, yra paremta tuo, kad trūksta medžiagos dėl cheminių medžiagų, trūksta informacijos, o kurios būtent sprendžia atliekų klausimą, ko nesprendžia ryč. Aš manau, kad jos turi būti tarsi papildantis procesas veikiantis greta ryč ir mm, komisija aiškiai pritarė tokiam požiūriu logiškas padarinys dabar būtų, logiška išvada dabar būtų tokia, kad ROS reikalinga atskira metodika ir kriterijai ir tai buvo patvirtinta bendro sprendimo procedūros metu. Tai yra direktyva paremtas sprendimu dėl gaminių apribojimo ir tai, tai turi būti patvirtinta bendro sprendimo procedūra, o ne pagal komitologijos procedūrą, kaip siūlo komisija. Aš manau, kad parlamentas čia turi išlaikyti bendro sprendimo galę. Ypač dėl to, kad metodika siūloma komisijos nėra dar aiškiai apibriešta. Mes turime dalyvauti E, fundamentaliuose procesuose, kai yra sprendžiama, kokios naujos medžiagos turi būti palaipsniui išimamos ar ribojamos. Dėl išimčių. Norėčiau, kad būtų išlaikyta dabartinė išimčių sistema, tik su kai kuriais pakeitimais. Aš siūlyčiau e, įrodymo naštą perkelti, kai išimtis e, taikomas nuo savęs, kad komisija iš savęs atiduotų um, tiem, kas prašo išimčių. Tai yra, kad ne komisija, o į, įmonės įrodinėtų, kad tai yra reikalinga. Ir turėtų būti nustatytas terminas komisijai. Aš čia galvočiau apie šešis mėnesius um, iki uh, išimties. Uh, galiojimo pabaigos, tai yra būtų terminas, per kurį komisija turėtų nuspręsti ar pratesti ar ne tą išimtį, nes tikrai yra labai daug neiškumo ir būkštavimo um, pramonėje, kad iš tikrųjų tas neiškumas išlieka ir, ir aš manau, kad reikėtų tą į klausimą išspręsti. Aš nemanau, kad nepakanka pakaitalų ir kad vien to, kad jų nepakanka, turėtų būti priežastis pasakyti taip arba ne, ar turi būti taikoma ketverių metų išimtis ar ne. Aš manau, kad turėtų būti tik tai toks lengvatinis laikotarpis po išimties galiojimo pabaigos, per kurį įmonės turėtų galimybę nuspręsti, ar daugiau darbo įdėti į gamybą, ar ieškoti alternatyvų kokiu mastu. Tai yra, kad būtų tas standartinis toksai laikotarpis ir nei keturių metų trumpesnis ir tik tai o, tokiu būdu, aš manau, socioekonominiai klausimai po to galėtų būti įtraukti svarsti, į svarstymus. O, pakaitalų patikimumas taip pat turėtų būti svarbus dalykas, bet tai yra aptarta saugos, e, saugumo nuostatose. Aš manau, kad mes galime paskatinti daugiau pažangos pakaitalų paieškose ir kūrime. Direktyva yra tinkamai pramonė suprantama ir, ir taikoma ir aš manau, kad reikėtų tuo pasiremti ir toliau plėtoti nuostatas, tas, kad būtų galima geriau užtikrinti aplinkos apsaugą ir žmonių sveikatą. Lauksiu visų jūsų tolesnių komentarų, ypač iš šešėlinių pranešėjų ir noriu priminti, kad lakurčio 18 dieną bus surinkta konferencija, kad galėtumėm šios klausimus aptarti su pagrindiniais šios ūkio šakos atstovais. Ačiū. Madame Evans. Ačiū poniai Evans. Man panas Boguslav Sonik. Prašysiu kiekvieno kalbėtojo kalbėti neilgiau kaip tris minutės. Dėkuoju, paniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad e, iš esmės galima sutikti su pranešėjo nuomonė. Ir aš matau, kad visų produktų reglamentavimas turi būti harmonizuotas. Aišku, tam tikros išlygos ir išimtis turi būti taikomos. Reikia galvoti apie tai, kiek ilgai išimtis gali būti taikomos. Ar turi būti nustatyti jų taikymo terminai ar ne. Klausimas iškyla, ar keturi, me, keturi metų pakanka, ar ne per trumpas tai yra laikas tam, kad būtų sukurti pakaitalai reikia galvoti apie tai, kokies produktus būtų galima naudoti per ilgesnį, ilgesnį laiką. Ir e, tų pakaitalų sukūrimas reikalauja daug laiko. Nes iš dalis. E, Iš dalies kai kuriems įrenginiams pakeisti reikia um, sudėtingų technologinių procesų, kurie ilgai tęsiasi. Todėl išimties apribojimas laiko požiūrį nebūtų labai geras. Lapkričio mėnesio posėdyje e, tas klausimas bus įtrauktas į darbo atvarkę ir aš manau, kad e, direktyvą tada galėsim ir užbaigti. Ačiū. Vis. Ačiū, Kris Deivis. Čia. Ačiū pirmininkė. 85 procentai ES elektrinių atliekų yra surinkama. Pritrenkiama tai, kiek daug tų atliekų nėra čia perdirbama. Jos patenka Afrikos neturtingiesiems vaikams ir panašiai, arba Indija ir Kinija mūsų vartotojų prekės nuodėja tuos žmonės ir greuna tų šalių aplinką. Todėl aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie nelegalių atliekų tvarkymą. Tačiau ši direktyva savaime, aš manau, problemos masto nesumažins. Apie 30 turbūt lobistų su manim sustiko per pastarąsią savaitę ir mane pritrenkė tas faktas, kad tik su nedaugeliu išlygų jiems ROS principas patiko. Išimčių. Bendrai jiems patiko komisijos teikiami pasiūlymai. Jie nori, kad būtų aiškiau apibrėžiami tam tikrie reikalavimai, jie nori, kad įgyvendinimo nuostatas būtų nuseklesnės, jie nori, kad valstybės narės teisingai e, interpretuotų taisyklės, nes dabar jos yra interpretuomas skirtingai, ypač 95 straipsnis. Stambėjai gamintojai, Hewlett Packard ir kiti elektronikos pramonės gigantai uh, E, kurie atlieka lyderių vaidmenį gyvendinami ROS, bijo, kad jie bus pagauti vienoje šalyje arba patirs didesnį spaudimą kitoje valstybėje narėje. Taigi, teisės aktas atlieka savo paskirtį, dirba, veikia pagal paskirtį, skatina inovacijas ir skatina e, pakaitalų ieškojimą. Aš džiaugiuosi e, tuo pasiūlymu, kurį teikia Jill Evans ir žiūrėkim, ką dar bandys pasakyti lobistai, formuodami savo pasiūlymus. Ir e, pranešėjai labai puikiai jiems atsispiria. E, turėtume remti atviro, atviro taikymo masto principą, turėtume galvoti apie konkrečių išimčių ir išlygų e, galimybę, apie tai jau šiandien buvo kalbama. Kritikuojant sakoma, kad trūksta nuoseklumo ir sinergijos su RIČ pasiūlymais. Vakar aš asmeniškai apie tai kalbėjausi su Europos chemikalo agentūros direktoriumi, kai jis su mumis susitiko. Ir jis man pasakė, kad žinoma, įstatymą galima pagerinti, bet ROS direktyva jau egzistuoja ir veikia. O REACH nebus galima pritaikyti visoje eilėje produktų dar penkerius ar dešimt metų. Taigi nešvaistykim laiko ir galbūt kol kas neieškokim naujų redakcijų ir tenkinkime tik ROS. Jeigu jau chemikalo agentūros direktorius taip sako, tai turbūt man reikėtų užsičiaupti. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, Junktinėje karalystėje aš tiek daug laiko išvaicau skaitydamas laikraščius, e, kuriuose rašoma apie tai, ar Junktinė karalystė turėtų būti Europoje, ar už jos ribų reikalavimai turi būti sumažinti ar ne. Ir mane pritrenkė tai, kiek daug didelių komercinių įmonių pareiškia, kad mes nenorim, kad būtų sukurti 27 skirtingi ROS variantai. Mes norime, kad būtų taikomas nuoseklus tokio pobūdžio teisės aktas, kuris sukurtų vienodas žaidimo taisyklės visoms įmonėms. Tai naudinga verslui ir žmonėms bendrai ES. Ačiū Kris Deivis, Žiuli Gerling. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjai už labai aiškę savo poziciją ir e, pranešimo turinio pristatymą. Aš kaip nauja komiteto narė e, labai puikiai supratau, kad šis pranešimas demonstruoja, kaip galima aiškiai viską suformuluoti prieš formuojant pranešimą. Porą e, pastabų mano frakcijos vardu. Pranešėja labai aiškiai pasakė, jog nori padidinti medžiagų sąrašą. Nors iš principo tam nebus prieštaraujama, aš manau, kad turime aišku komisijos pasiūlymą kad tai nebūtų daroma dabar, taip kaip siūlo pranešėja. Manau, kad kai jos pranešimas bus pateiktas po kelių savaičių, reikėtų e, pasirūpinti, kad e, pakaktų mokslinių įrodymų, išsamių, kad e, prieš priimant sprendimą, kad neatrodytų, jog tas dokumentas yra tik komisijos pasiūlymas. Dėl to, kad ROS sutampa su REACH. Mano supratimu, penktadienį įvyks neformalus posėdis, kuriame susitiks tarybos darbo grupė, e, formuosinti labai aiškius pasiūlymus dėl metodikos pritaikymo. Aš esu tikra, kad Džils tai žino. Aš labai pasidžiaugčiau, jeigu jos pozicija šio požiūriu būtų labai aiškiai surašyta pranešime, kai išaiškės tokia detali informacija. Ačiū. Merci. Euh, Karl... Dėkoju, Karl Šliuter. Ačiū. Ačiū ir komisijos atstovui, ir pranešėjai. Džiaugiuosi, kad nepradėjot iš naujo e, bylų nagrinėti dėl DKBDI. Puiku. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs pakeitėte įrodymų naštos nešėjus. Aš manau, kad tai yra naudinga. Aš sveikinu pranešėjo pasiūlymus ir noriu paminėti porą papildomų klausimų. Pirmiausia, leiskime ryčią egzistuoti greta ROS. Europos chemikalo agentūra per artimiausius 11 metų uh, turės labai daug darbo, kol įgyvendins ryč. Ir manau, kad ir po 11 metų dar reikės galvoti, ką daryti. Tegu egzistuoja ryč ir ros ir labai sėkmingai tarpusavėje santykiauja. Dėl trečio priedo aš manau, kad komisija per daug atsargiai elgesi. Jie net buvo kalbama apie bromuotą uh, priešgaisrinę medžiagą. E, kaip elgsitės su e, sveikatos problemais, kurios iškyla žmonėms, kurie serga visokiamis alergijomis ir panašiai? Uh, Apie tai privalom pagalvoti, nes tie žmonės neretai turi dirbti su kenksmingais metalais ir medžiagomis. Nepamirškime, kad pramonininkai sakys vieną dalyką, o žmonės, kurie kenčia nuo neveikimo, retai kada į mumis kreipiasi. Apie tai pagalvokime. Dar vienas dalykas. Dėl medicinės įrankos, manau, reikėtų aiškiai parašyti atviro m, mm, taikymo masto, atviros taikymo apimties principas turėtų būti taikomas. Dėl draudimo panaikinimo. Manau, pagal ROS tai daryti lengviau, nes pagal REACH išimtis e, nustatyti būtų sudėtinga, o pagal ROS tai įmanoma padaryti. Be to, man čia kelia susirūpinimas socialinių ir ekonominių kriterijų taikymas. Manau, kad tokiu būdu bus tik išlaikyta sena sistema. Jeigu jūs sakote, kad nauji dalykai yra per brangus, kad jiems nepakanka rinkos, kad naujos medžiagos nėra gaminamos pakankamais kiekiais, tai mes niekada ir nepereisim prie naujų medžiagų, pavyzdžiui, nuo kaitinių lempučių prie LED lempučių niekada nebus pereita. Aš bandžiau pirkti skistųjų kristalų kompiuterio ekraną, bet e, buvo labai sudėtinga dar prieš keletą metų rasti kenksmingą, e, nekenksmingą ekraną, kuriame nebūtų visokių blogų medžiagų ir švino, skaitant, nebūtų negalėjau tuo metu net gauti. Jeigu tų visų blogybių negalima atsikratyti teisės aktais, tai tada vartotojas tiesiog e, pirks toliau tuos negerus produktus. Galiausiai nano. Man čia trūksta nano. Norime, kad nano būtų įrašytas. Komisija apie tai buvo kalbama ir kaip parlament, su parlamentu komisija kalbėjo, pasakoma, kad dabartinėme teisės akte apie tas problemas bus kalbama, o jeigu reikės, dar parengsime atskirus teisės aktus ir dabar jau periname prie tų atskirų teisės aktų ir e, matome, kad nano aspektai nėra aptariami ir nano reikia reglamentuoti pagal ROS. Ačiū. Merci, monsieur Vittorio Prodi. Ačiū, Vittorio Prodi. Grazie, prezidente. Ma, <clears throat> io sono un po' frastornato. Dėkuoju, ponė pirmininkė Esu šiek tiek nustebęs po pono Krisdeivis pasisakymo. Jis teigia, kad vienu metu privalo būti taikomi du skirtingi teisės aktai - ryč ir ros. Man tai visiškai nepatinka. Man norėtųsi, kad būtų pasirinkta tokia linija, kuri leistų apjungti abu minėtus teisės aktus. Na, gal čia galima dar kiek palūkėti, tačiau pirmą turi įsigalioti REACH reglamentas ir tam tikriausiai dar prireikės, prireiks laiko. Tačiau jau dabar privalome gilintis šią problemą. Negalime leisti kad ryčius įgaliotų tik po tiek daug metų. Tai visiškai neprimtina. Ir todėl manau, kad jeigu dabar mums nėra jokio skirtumo, ar toksiška medžiaga bus naudoma elektros ar elektronikos pramonė ar kažkokio kitoje pramonės srityje, tai, tai nereikia čia gal tuomet ir elgtis skirtingai, nes kitaip painiava tik didės. O išimtis šiems gaminiams yra atitinkamos nuostatos, tai čia manau, jog reikėtų vadovautis REACH procedūra. Ir praktiškai taikant teisės toks svarbu rizikos vertinimas, o taip pat rizikos valdymas. Todėl reikia įmano, siekti kiek įmanoma didesnio abiejų teisės aktų nuostatų suderinamumo. Tam, kad būtų abipusis ryšys, sąveika, nes jeigu abu teisės aktai bus nagrin, taikomi skirtingai, tai jie įsigalios e, labai vėlai ir tai yra neprimtina. Dankjewel, voorzitter. Ik sluit me heel graag aan bij... Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Te galiu tik pritarti tam, kas buvo palinkėta pranešėjai pasidžiaugti pranešimo turiniu. Na, aš taip pat esu pranešėja ir manau, kad lyginant su komisijos parengtų dokumento projektu yra siūloma daug patobulinimų dėl ryč ir ros. Na, negali būti ryč reglamentas būti taikomas ROS sąskaita. Jau, kaip minėjo kolega Deivis, produktai pateikiami į rinką ir dažnai į rinką patenka produktai, kurie neturėtų ją pateikti. Reikia rūpintis, kad į rinką patektų tik tais saugus gaminiai. Ir dabar negalima teikti, kad turime ryč, todėl nereikia čia per nelik daug dėmesio skirti ROS. Ir dar reikėtų prala, palaukti galtinio pranešėjos pranešimo. Ponas. Labai prašysiu visų kalbėtojų neviršyti penkių minučių atsakant į klausimus, nes mūsų laukia dar keli dokumentai, kurias turėsime analizuoti. O dabar žodis komisijos atstovų. Thank you very much again. Uh, I... Dar kartą ačiū. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Labai įdomu mums buvo juos išklausyti ir sužinoti pranešėjos poziciją, kitas pozicijas. Aš tikiuosi, kad man visų penkių minučių, kurias suteikėte, nereikės, bet noriu aptarti du klausimus. Visų pirma, taikymos rytis. Mes visi žinome, kad apie tą galimybę taikyti atvirą taikymo sritį yra svarstoma. Yra tam tikrų pranašumų čia, tačiau komisija nėra tikra dėl to ir laikosi savo pasiūlymo dėl šios priežasties. Jeigu taikymos rytis yra ribota, kaip kad dabar, turi apibriežti liniją kažkur aplink tą taikymo sritį. Ir kaip mes jau patyrėme pastaraisiais metais, vien bendrų formuluočių nepakanka ir tuomet reikia pavyzdžių, pavyzdžių to, ką mes turime omenyje, kas yra žaislai, kas yra tas ar kitas. Todėl bent jau kol kas tiek e, įvairios diskusijos parodė, atviros taikymos ir ties taikymas e, sugražintų situaciją į ankstesnę, bet neišspręstų problemos. Vis tiek reikėtų išimčių, o tada tas išimtis reikės apibriežti, kur jų ribos, ką turime galvoje, kam taikoma išimtis ir kam netaikoma išimtis. Tai čia aš tik norėjau tą mintį išsakyti jūsų dėmesiui, jūsų tolesnį analizai. Pavyzdžiui, jeigu taikysite išimti a, saulės a, e, plokštėm, tai tuomet turėsite jau vėl pasakyti, o apie kokias plokštės kalbate. Ar jūs e, taip pat išimti taikstė ir visokiem žaisliukam, kuriuose ir taikymo plokštelės įrengtos kaip e, energijos šaltinis, ar jūs taikysite ir dar kažkokiam tai prietaisėlėm ir taip toliau. Taigi bus, kol nebus tos ribos aiškiai apibrieštos ir pasitelkta pavyzdžių, tai tol bus neaišku, kur yra ta riba, kam taikoma išimtis, kam ne. Toliau, kas dar mus labiau neramina, yra tai, kad mes kol kas neturime duomenų, kurie leistų pasakyti, ką atvira taikymos rytis, neapibriešta taikymos rytis reikštų aplinkosauginių, socioekonominių požiūrių. Mm, dabar yra mm, valstybėse narėse rengiama poveikio analizė ir rezultatai turėtų būti per artimiausias kelias savaitės mm, paruošti. Kol kas aš nenorėčiau čia apsiriboti kokiamis dogmomis, aš norėčiau palaukti tos informacijos, kuri bus gauta iš poveikio įvertinimo studijos. Tai tiek dėl to atviro, neapibriešto taikymo, srities taikymo. Dabar dėl deros. Dėl ros, dėl, dėl toliau, toliau kokios medžiagos bus apibrėžiamos, kurios bus ribojamos ar draudžiamos. Aš galiu suprasti Mm, kai e, teisės aktų prieimimo institucija, kita, viena iš institucijų sako, žiūrėkit, jau tiek buvo tų diskusijų e, ir, ir dėl pagrindų direktyvos ir taip toliau, tai žiūrėkit, čia turi būti taip ar taip. Aš vis tik tai galvoju, kad mm, dėl, praktinio, dėl praktinių sumetimų e, bendro sprendimo procedūrė turi savų minusų. Uh, Taigi aš galvoju, kad gal reikėtų vėlgi susitikti kažkur tokie tarsi per aukso viduriuką, kur abi tai įstatymų leidžiamosios institucijos labai um, atidžiai išanalizuotų tas um, tikrai ribojančias sąlygas ir kur uh, komitologijos procedūra galbūt geriausiai atitiktų abiejų procesų dvasę. Aš gal tuom ir apsiribosiu šiam kartui. Ačiū. Merci beaucoup. Je passe maintenant. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Evans, jeigu ji pageidautų atsakyti į visus klausimus, vėlgi laikydamasi penkių minučių limito. Thank you, Chair. I, I can... Ačiū pirmininkė. Galiu kalbėti trumpai. Man atrodo, kad yra pakankamai daug bendro sutarimo dėl pagrindinių klausimų, dėl šimčių dėl apribojimų, dėl nanotehnologijų klausimo, kurio neaptarėme. Dėl taikymos ryties. Aš vis tik tai galvoju, nežiūrint to, ką komisija dabar išsakė, aš manau, kad reikėtų vis tik tai galvoti apie atviros taikymos ryties panaudojimą, kad būtų daugiau aiškumo. Uh, komisijos pasiūlyme tikrai daug ko trūksta tam sąraše, pavyzdžiui, skaitmeninių fotoaparatų nėra ar elektrinių virdulių ir taip toliau. Taigi ir akivaizdu, kad reik, yra daug gaminių, kurių mes norėtumėm sąraše matyti, bet kurių nėra pagal šią direktyvą. Dabar dėl ekonominių kriterijų. Ar šliuter apie tai kalbėjo? Tikrai sutinku, kad socioekonominiai kriterijai neturėtų būti taikomi, sprendžiant, ar išimtis turi būti suteikiama ar ne. Vienintelė sąlyga, kuomet toks kriterijus gali būti panaudotas, tai tik tai tuomet, kai yra sprendžiama, kokios trukmės ta išimtis gali būti. Uh, Pavyzdžiui, kai eina kalba apie mm, galimų pakaitalų, galimų alternatyvų prieinamumą, kokiu masu jos yra, e, tie pakaitalai prieinami, kiek, kokie jie yra. Dabar dėl ryč. Ryč yra e, regioninis e, teisės aktas. Jis neapima PBC ar brominių ugnėtsparių medžiagų tai yra, e, ryč yra labai, aiš, labai visai kitokia sritis yra, o šis mm, teisės aktas žiūri į atliekas būtent. Ir todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų savarankiškas, atskiras nuo ryč. Ir todėl aš ir teiksiu kokias rekomendacijas. Kaip ir šešėlinė pranešėjai minėjo, e, sėkmingai dirbama toje srityje ir dabar turi būti žengtas dar vienas žingsnis, pasiūlyti nauji apribojimai, kad būtų priartėta prie pasiekimo tų tikslų, dėl kurių ši direktyva ir buvo sugalvota ir paruošta. Madame le rapporteur, merci beaucoup. Ačiū gerbiamai pranešėjai. Noriu Jums priminti, kad terminas pakeitimams yra 2010 metų sausio 14-18 valanda. Toliau kovo 10-15 bus svarstoma šis tekstas. 2010 balandžio 6-7 komitetas svarstys dokumentą, o jau plenarinėme posėdėje bus šis dokumentas pristatytas plenarį e, gegužės mėnesį. Dabar dėl nekomercinio naminių gyvulėlių pervežimo e, ir gyvūnų sveikatos reikalavimų taikomo e, tais atvejais. Aš mm, perdosi žodį pranešėjai Berbr Debran. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu paaiškinti visą tai, galvodama apie pastarųjų dviejų dokumentų pakeitimus. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad jau yra nemažai bendradarbiauta dėl šio pranešimo ir aš esu labai dėkinga visiems, kurie man padėjo. Norėčiau trumpai paaiškinti kontekstą. Suderintos e, nekomercinių naminių gyvūnėlių pervežimo taisyklės egzistuoja. įeina į Europos bendrijos 998-2003 reglamentą. Šias taisyklės nustato bendrą pervežimo sistemą ir tai apima tokius naminius gyvūnėlius kaip, pavyzdžiui, katės, kurios keliauja iš vienos valstybės narės į kitą su pasu, kas įrodo, kad jos yra paskėpytos nuo pasiutlygės. Be to, ten yra numatytas pereinamasis režimas, kuris leidžia tam tikroms valstybėms narėms taikyti griežtesnius reikalavimus priklausomai nuo lygos. Pereinamasis Mm, perinamieji reikalavimai dėl pasiutlygės pasibaigs 2008, pasibaigė 2008 metų spalio mėnesį, vėliau jie buvo pratesti iki 2010 metų birželio, o dabar komisija siūlo, kad jie būtų taikomi iki 2011 gruodžio 31. Tai yra gyvūnėlių pervežimai ir tarp valstybių narių ir į trečiasią šalis. Siūloma, kad tas tradicinis mechanizmas. Uh, e, turėtų būti taikomas iki 2011 metų gruodžio 31 dienos. Siūlomo pratesimo pabaiga sutampa su laikotarpiu, kai Europos komisija ketina nutraukti ES finansavimą skiepijimo programams – tikintis, kad kai kurios valstybės narės pačios sugebės kovoti su pasiutlygė. Turime galvoje tas valstybės narės, kuriuose pasiutlygė labiausiai paplitusi. Taigi komisija turi galimybę įvesti priemonių dėl kitų lygių, lygų, e, pritaikydama, jeigu reikia, komitologijos procedūrą. Bet tam tikrų techninių pakoregavimų, kurie yra siūlomi, tarp jų yra gyvūno identifikavimas, identifikavimo sistema. E, komisijos pasiūlymo 11.1a priedė. Taip pat yra numatytas, tech, numatyti techniniai reikalavimai skiepimui nuo pasiutlygės ir komitologijos procedūros, kurios yra numatytos 5 straipsnio pirmoje dalyje ir 1A priedo 1 straipsnio 8 dalyje. Prie to aš sugrįšiu netrukus. Aš galiu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymą mes turėsime priimti. Aš rekomenduočiau tai padaryti. Neketinu teikti jokių techninių pakeitimų. Turiu trejetą tokių nedidelių pakeitimų, bet tai yra grinai tokio spausdinimo vos neklaidos. Ir valstybės narės, atsiprašau, parlamentarai turėtų atkreipti dėmesį, kad tose dviejose pakeitimuose kalbama tik, kad reikia įtraukti žodį sveikata sakoma, sveikatos priemonės e, susijusios su tam tikromis lygomis, paskui yra sakoma kitos sveikatos priemonės, apie kurias kalbama B punkto antroje dalyje. O trečiame mano pakeitime yra numatyta įtraukti e, pusę sakinio, kuriame yra sakoma patalpinti į karantiną, jeigu jie netenkina reikalavimų, kurie yra numatyti reglamento šeštajame straipsnėje. Manau, kad komisijos pasiūlymas akivaizdžiai yra pagrystas jos atsargumu, e, bandoma iš anksto užkirsti kelią įvairioms lygoms susijusioms su vidaus e, e, ir gyvūnėlių judėjimu lais, vidaus rinkoje. Europos komisija atsižvelgia į įvairius EFSA reikalavimus ir, kaip aš jau sakiau, laikinasis mechanizmas e, turėtų baigtis 11 metų gruodžio 31 dieną ir taip bus galima geriau suderinti finansavimo sistemą. Be to, palaipsniui bus galima e, išmokti žmonės dirbti naujomis sąlygomis pagal naujus reikalavimus. Taigi aš siūlau, kad patvirtintume komisijos pasiūlymą. Melai išklausysiu kolegų klausimus ir labai norėčiau išgirsti šešėlinio pranešėjo klausimus. Turiu vieną klausimą komisijai. 1A priedo komisijos pasiūlymo pirmo, <laughs> atsiprašau, komisijos pasiūlymo pirmo A priedo pirmo straipsnio aštuntoje dalyje. Yra sakoma, kad Europos komisija turi informuoti parlamentą pagal reglamento 24 straipsnio antros dalies reikalavimus. Tai yra turi būti informuojama apie technologinius pasikeitimus. Čia sakoma, kad čia sakytume, kad reikia rašyti ne tik regulatory procedure, reguliavimo tvarka, bet ir reguliavimo tvarka su parlamento kontrolė, with scrutiny. Merci, euh, Madame le rapporteur. Je vous propose de passer la parole. Ačiū dabar euh, siūlyčiau suteikti žodį poniai Glinis Vilmat ir po to Katrins Viljė, o po to komisijai. Prašom, ponia Vilmat. Thanks very much. I'll be... Issue. Um, this... Uh, Dėkoju, pasiskisim trupai, nes nemanau, kodėl šio klausimo kyla skirtingų nuomonių. Reglamente nustatome skirtingos taisyklės gyvenėlių pervežinimui e, tarp valstybinarių siekiant išvertinti konkrečios rizikos, konkrečiai pasiutlygės. Taip pat yra daromas išlikos da, iš dabartinės galiojančios uh, tvarkos ir pereimasis laikotarpis bus iki 2010 metų birželio mėnesio. Manau, kad tokiu būtų galėsime pasinaudoti privalumais išplaukiančiais iš dabartinės skiepimo kampanijos. Taigi aš nemanau, kad čia kiltų problemų ir galiu tikrai mielai palaikyti. Um, um, palaikyti tiek komisijos pasiūlymą, tiek ir pranešėjus sumas pakeitimus. Ačiū, ponia Sulėje. Ačiū pirmininkė, kaip EPP šešėlinė pranešė, aš paremiu ponios Debrun poziciją. Tikrai o, nereikia nieko daugiau tekste koreguoti, išskyrų tai, kas yra jau pasiūlyta. Noriu padėkoti poniai Debran už atliktą darbą. Taigi norėčiau paremti ir išsakyti mūsų frakcijos paramą ponios Debran tam pranešimui. Pone Nikolson dar paprašė žodžio. Much, Ponas Nikolson. Noriu paremti šį pranešimą ir padėkoti pranešėjai už tikrai puikų atliktą darbą. Aš tik noriu pasakyti, kad e, labai daug, yra, labai daug žmonių visoje Europoje galvoja, kad jų naminiai gyvūnėliai yra pats svarbiausias dalykas pasaulyje. Ir jie tikrai galvoja, kad e, tai yra prioritetiniai dalykai jiem. Džiaugiuosi, kad komisija dabar pasiūlė pratesti uh, tą. Mm, tai ta, tų nuostatų taikymą, kad daugelis valstybių galėtų prisitaikyti. Aš dar sugrįšiu prie savo pasisakymo pabaigoje prie vieno klausimo. Aš, aš norėsiu sužinoti, ar bus galima uh, taikyti tas griežtas taisyklės, kuomet naminiai gyvūnėliai yra pervažiami iš vienos vietos į kitą, nes tikrai labai svarbu, kad uh, pasiutlygė nebūtų, uh, neplistų, kad būtų užkirstas jai kelias. Ir Labai svarbu yra pasakyti, kad mes siekiame patį save apsisaugoti nuo šios uh, e, pasiūtlygės grėsmės. Taigi reikia pripažinti tai. Ir aš noriu tikrai labai pasveikinti tą padarytą pažangą, um, naikinant šią problemą, naikinant šią lygą įvairiose ES valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad 2011 metų pabaigoje jau bus pasiekta norimo uh, tikslo, tai yra bus išnaikinta pasiūtlygė. Ir iki to laiko labai svarbu, kad kad šis pratesimas būtų suteiktas. Nuostatos suvienodinimas yra labai svarbus dalykas ir šitos, ir kitur, kai eina kalba apie žmonių ir gyvūnų sveikatą. Tikrai čia negalima daryti nuolaidų. Aš noriu pasveikinti pranešėją, tikrai neteiksiu jokių prane, pakeitimų, kaip kad pranešėjas sakė, tikrai bendras sutarimas yra geras. Tik tai vienas dalykas, ko aš noriu paklausti, yra tikrai daug darbo um, atlikta per tos pusantrų metų ir, ir, ir galbūt dar pusantrų metų o bus didžiulis darbas atliekamas, tai galbūt iš tikrųjų galima būtų numatyti tokią sąlygą, kad jeigu bus kažkokių tai e, vietų, kur nebus išnaikinta pasiūlygė, gal bus, kad būtų galima sugrįžti vėl prie šito proceso ir kažką koreguoti. Gal komisija galėtų pakomentuoti tokį mano klausimą. Ačiū. Je vous remercie. Monsieur Horst Schnellhardt. Ačiū, Sir Schnellhardt. Dėkuoju, ponės ir ponai. Manau, kad tai, ką siūlo pranešėjai, yra geras dalykas, tačiau vis dėlto dėl komisijos siūlomo uh, teisės akto man kyla problemų per pastaruosius uh, metus pasiekime geros pažangos, kovojant su pasaulyje. Jeigu palygindame viską su padėtimi, kuri buvo prieš dešimt metų, tai e, tikrai beveik išnaikinta pasiūlykė. Na, tai, kad žmonės keliaudami vežasi savo naminius gyvinėlius, aišku, reiškia, kad e, vyktų, privalo būti vykdomas veterinarinės kontrolės prie sienų. Taigi reikia kontroliuoti atitinkamus e, gyvūnų dokumentus, reikėtų kontroliuoti, ar nėra paskirties atveju, nes jos dėje vis dėlto pasitaiko. Tačiau praktikoje tenka konstatuoti, kad tokiuose valstybėse narėse, kur yra išimtis, pažinktinėje karalystėje, kad tos šalis gali leisti papildomas nuostatas ir dali, iš dalies e, yra taikomos gan griežtas priemonės tarkim, jeigu e, kilmės šalyje dokumentas nėra tinkamai užpildytas, tuomet gyvūnas yra laikomas karantinė šešias savaitės, o savininkas nežino, ką jam daryti. Taigi, kaip visą tai išspręsti, tarkim, tas po šešių savaičių savininkas atgauna savo gyvūnėlį, kuris yra sutrikęs ir suglumęs. Taigi norėtųsi iš komisijų sužinoti, kodėl yra numatyta pratesti šį laikotarpį. Aišku, kontrolė prie sienų yra svarbus dalykas, tačiau tiesiog konstatuojame, kad kai kurios valstybės narės gali taikyti griežtesnės priemonės. Na ir išklausus piliečius, išklausus ir uh, E, asme, asmenys, kurie vyksta į kelionę su gyvūnėliais, išklausus priekybininkų, suprantame, kad, e, kad e, jie tarsi kankinami prie sienų. Uh, Taigi, aš manau, reikia užkirsti kelią pavieniams valstybėms narėms taikyti savo savavališkas priemonės. Mes esame vienoje Europoje, turime bendrą rinką ir negalime sutikti su tuo, kad valstybės narės vis prašo išimčių savo, nes jos, pavyzdžiui, nori jas taikyti diktatoriškai. Euh, Ačiū, ponas Mišel Tremopulos, po to komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, šis planas e, e, renktas remiantis prie nuostatomis, kurios turėtų iškirsti kelią gyvūnų lygų plitimui. Na, yra daromas nuorodas įvairius gyvūnus. Nežinau, ką ta savoka naminis gyvūnėlis gali apimti. Dažnai tai yra netgi laukiniai teisės aktų saugomi gyvūnai o iš dalies tai yra ir pa, plačiai paplitusios gyvūnų rūšis gamtoje, tam tikrose bendrijos regionuose. Net žuvų priegaidas atrodo yra šerimas naviniams gyvūnėliams. Na ir reikėtų pasižiūrėti, kodėl tie naminiai gyvūnėliai yra pervažiami. Pavyzdžiui, Graikijoje yra protestuojama prieš tai ir aš čia turiu klausimų. Ir norėtų išgirsti atsakymus. E, Monsieur Ladomada, pour la commission, s'il vous Ponas Ladomada, komisijos vardu. Grazie, signora Presidente, grazie alla. Dėkuoju, Dėkoju poniai pranešėjai už atliktą darbą. O taip pat dėkoju ir už tai, kad palankiai vertinate komisijos parengtą dokumento projektą. Ir kiti pasisakysi iš esmės pritarė komisijos dokumento projektui. Ir Dokumente nurodo, nurodyti skaičiai rodo, jog iš esmės sumažėjo pasiutlikės rizika valstybėse narėse ir bendrijos teritorijoje. Ir suteiktas finansavimas labai greitai davė labai konkrečių ir platus masto rezultatų. Taigi, na, tarp laukinių gyvūnų pasilikė beveik išnaikinta arba bent jau labai kontroliuojama ir tai aišku gerai atsiliepia tiek naviniams gyvūnėliams, tiek ir žmonėms. Taigi labai malonu tai pabrėžti. Būtų puiku, jeigu e, visą bendrijos politiką galima būtų taip sėkmingai gyvendinti, kaip kovos su pasilitikė politika. politika ir komisija mano, kad nebūtina e, harmonizuoti visų valstybinių nuostatų reglamentuojančių gyvūnų e, pervežimą. Ir tai nebūtų tikslinga. Nelabai suprantu pono Aikarto motyvus. Jis ragino pašalinti skirtumus tarp valstybių narių nuostatų, bet juk tai ir yra mūsų projekto tikslas, aišku, tiesa, darant išimtis tam tikriems perinamiesiams laikotarpiams, nes e, yra valstybių narių, kurios norėtų toliau tobulinti ir gerinti kovą su pasiutlyge. Na ir tas pereinamasis laikotarpis leistų tokiams valstybėms narėms geriau pasirenkti uh, naujo teisės akto e, taikymui, naujų nuostatų taktui ir beje, nuo 2011 metų birželio Liepos mėnesio galios reikalavimas, kad katės ir šunys turėtų savo pasus. Taigi komisijos pasiūlyma yra numatas numatytos perinimo laikotarpio priemonės ir laikotarpiai, tačiau tikslas yra ilgainiui jų atsisakyti. Dabar dėl kitų klausimų, be kita ko ir pono Tremopolios užduoto klausimo. Na, daugeliu atveju jūs norite užsimoti toliau negu komisijos pasiūlyme. Tarkim, mes čia tarsi kalbam apie nekomercinį naminių gyvūnėlių pervežimą. Aišku, komisijai teko gilintis ir į e, žuvų veisimo klausimus ir nusidėti tinkamus reikalavimus e, akvakultūroms, kurios leistų iškirsti kelią lygų plitimui. Ir 2008 metais buvo išleistos priemonės reglamentuojančios akvakultūras ir žuvų veisimą. Taip pat buvo rengiamos ir naujos nuostatos E, dėl žuvų miltų panaudojimo ir šios nuostatos buvo keičiamos atsižvelgiant į naujausią reglamentą reglamentuojantį gyvūnius produktus. Šį e, teisės aktą artimiausiu metu patvirtins parlamentas ir taryba ir uh, E, jis bus paskelbtas oficialiame leidinėje. Beje, per praeitą kadenciją buvo parengtas atitinkamas pranešimas apie šį teisės aktą. Na, o dėl pastabų, dėl komitologijos procedūros, tai suteiksiu žodį mano kolegijai Ana Armarkulis iš teisės tarnybos, kuri viską konkrečiau pakomentuos, prašau. Difficulty. Merci, madame. Taigi, jokių sunkumų? Um, As, as you can see, Annex 1A. Uh, Kaip matote, pasiūlymo uh, priedė 1A yra aiškiai pateiktos techninės taisyklės, tai yra techninės specifikacijos uh, dėl transponderių, dėl siustuvų. Komisija nori atkreipti sudėmėsi į tai, kad 4A ir 14 straipsniuose yra nuorodos į šio priedo reikalavimus. Tai reiškia, kad jeigu nėra laikomasi vienas A priedo reikalavimų, tuomet naminio gyvūnėlio savininkas vis dar turi uh, už, pateikti kažku, už, užtikrinti, kad kažkokiu tai kitų būdų būtų galima perskaityti šių siūstuvų duomenis. Taigi nėra vienas apriedo reikalavimai labai griežtai privalomi. Taip pat komisijos mm, aiškus ketinimas buvo užtikrinti, kad šių taisyklių nustatymas būtų daromas laikantis įprastinės reguliavimo procedūros. Norime atkreipti jūsų dėmesį į kitus šio pasiūlymo priedus kur yra numatyti techniniai reikalavimai dėl e, skiepijimo nuo pasiutlygės. E, šį priedą komisija sąmoningai laiko tokiu klausimu, kuriam turi būti taikoma parlamentinė priežiūra. Dėl šios priežasties komisija nusprendė šitą visiškai techninio požiūrio priedą 1A nagrinėti pagal įprastinį reglamentavimo procedūrą. Ačiū, o dabar pranešėjai kelios minutės, jeigu galėtumėte apibendrinti šias diskusijas. Uh, Labai ačiū. Aš tikrai tik tai kelias minutės kalbėsiu. Dėkoju visiems šešėliniam pranešėjui ir kitiems parlamentarams už gražius žodžius mano atžvilgiu ir dėkoju komisijai už tai, kad atsakė į mano patiktus klausimus. Aš taip pat manau, kad mano pranešimo e, apimtis nėra tokia didelė, kad apimtų uh, visus klausimus susijusius su nekomerciniu gyvūnų pervežimu. Buvo pateikti klausimai dėl laiko terminų. Nikolsonas ir Šnelhat klausė apie tai. E, žinau, kad pranešimuose buvo nustatytas pasiutlygės paplėtimas kai kuriuose valstybėse narėse. Ir komisija, e, remdamėsi tojams pranešimais, pradėjo bendrijos lygio paramos programas. Teisinga yra tai, kad komisija siūlo uh, tam tikras pereinamasias priemonės. Ir numatoma tą pereinamąjį mechanizmą pratesti tol, kol tos programos pasieks e, savo tikslo ir pasiutlygės masai sumažės. Taigi tikiuosi atsakiau į klausimus, kurie rūpėjo parlamentarams. Jeigu ne, esu pasiryžusi su visais kalbėtis ir galiu bet kada paaiškinti viską, kas jums rūpi. Ačiū gerbiamai pranešėjai už atliktą darbą. Noriu priminti, kad terminas pakeitimam yra lapkričio 9 vidudienis. Komitete bus balsuojama gruodžio 1. Įtrėje atsiprašau, sako pirmininkė, datos netos. Taigi pakeitimai yra lapkričio 11 diena vidudienis. Aplinkos komitete a, gruodžio 1 diena bus balsuojama. Dabar pereiname prie nuomonės dėl energetikos infrastruktūros investicinių projektų Europos, Europoje. Ir aš tikiuosi, kad šiam tekstui pakaks e, ketvirčio valandos, nes mes dar turėsime kalbėti apie biocidinius produktus, tai daug ilgesnis klausimas. Ir dabar nedelsama suteikiu žodį ponui Pirilijui prašysiu jūsų per penkias minutės pristatyti šį dokumentą, jei galėtumėte. Farò mm, più breve possibile, signora Presidente, onorevoli colleghi. Il nuovo scenario della politica energetica. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Energetikos politikoje yra pasirinktas naujas požiūris, nauji uh, energijos mišinio tikslai ir todėl būtina investuoti energetikos infrastruktūrą. Šiame reglamento projekte kalbama apie prievalę registruoti bendrijos lygių. Ir 63696 reglamente numatyta, kad bendryje bus informuojama apie investicija į atitinkamą infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetika, naftos perdirbama, bio, kūro gamyba ir panašiai. Na ir dabar komisija nori turėti galimybę geriau prižiūrėti energetikos um, infrastruktūrą, bei galėti įvertinti poreikius ir paklausą. Na ir prie dokumento projekto yra pridėti priedai, kur yra apibūdinamos uh, tos pramonės šakos, kur reikia registracijos. Šeštame prie, prie straipsnė kalbama apie teiktinius duomenis, kuriems netaikoma komercinė paslaptis. Antrame straipsnė pateiktos įvairios apibrišt, savoko apibrištis bei suderintas perteitinos teikiamos informacijos aiškinimas. Penktame straipsnė kalbama apie informavimą registravimą ir tai susiję ne vien tik tai su informacijos teikimu, prievalė teikti informaciją, bet taip pat ir informacija apie svarbių jėgainių palai, paleidimą, jungimą. Penktasis straipsnis turi padėti užtikrinti, kad nebus daroma žala aplinkai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad kai kalbama apie jėgainių registraciją, tai reikia nurodyti ne tik vien uh, jėgainės paleidimo, prijungimo datą, bet taip pat uh, reikia nurodyti, kaip ketinama laipsnį nutraukti tos jėgainės eksploataciją. Taip pat norėčiau atkreipdėmėsi į penktą straipsnio antrą dalį, tai yra CO2 surinkimo ir saugomo įrenginius. Yra numatyta, kad tokie įrenginiai, kurių pajėgumai siektų 100 tūkstančių tonų ir toliau, turi 100 tūkstančių tonų ir taip toliau turėtų būti registruojami. Bet aš manau, kad tokias saugyklas reikia registruoti nepriklausomai nuo jų saugimo pajėgumų ir tokiu būdu galėtume geriau prižiūrėti CO2 išmetimų mažinimo e, įgyvendinimą. Taip pat kalbama apie finansavimą. Ir dabar jau teisės aktuose, bendrės teisės aktuose numatyta uh, prievolė informuoti apie investicijas į energetikos infrastruktūrą ir turi būti užtikrinta, jog bus geriau koordinuojamas toks informacijos naudojimas tam, kad būtų išvengta dvigubo darbo teikiant informaciją aš visuomet mielai atsižvelgsiu į kolegų siūlymus ir bandysiu juos įtraukti mano pranešimą. Taigi, ponė pirmininkė, neišnaudo visą man skirto kalbėjimo laiko. Ponas Baksu. Pone pirmininkė, dėkuoju už man suteiktą žodį. Aš kalbėsiu trumpai. Aš paminėsiu tik pakeitimus mūsų pranešime, o ne apie komisijos pasiūlymą. E, pakeitimams yra parašyta preambulė. kurioje e, pagrindinis dėmesys tenka poveikiu aplinkai ir paskui kalbam apie tai, kad reikia teikti informaciją. Pavyzdžiui, yra paminimas pakeitimas pirminiam pasiūlymui. Pirminėme pasiūlyme buvo prašoma informacijos apie infrastruktūrą ir buvo nustatyti tam tikri terminai. Kodėlgi nereikėtų prašyti daugiau informacijos? Pirminėme pasiūlyme buvo sakoma, kad reikia perduoti informaciją visoms suinteresuotoms pusėms, ekonomikos veikėjams, kurie aiškiai turi suprasti, su kuo susiduria infrastruktūra, kokius e, produkcijos e, gebėjimus jos turi, kokius investicinius planus turi. Tokia informacija būtų esminė ūkio veikėjams. Tačiau pakeitime yra paminėtas e, poveikis aplinkai jeigu apie tai būtų kalbama tinkamame teisės akte. Aplinkos, atga, aplinkos atgaivinimo priemonės taip pat turėtų būti patiktos. Aš manau, kad reikėtų visą sąrašą parašyti. Mano nuomonė, tai nėra pirminis tikslas. Tačiau iš suprantamų, dėl suprantamų įsipareigojimų Mes norime, kad tome dokumente būtų pareikalauti tokių studijų. Čia, manau, išvelgiame tam tikrą dubliavimą ir paralelės galėtume išvesti. Tie reikalavimai e, tam tikroms studijoms ir vertinimams yra tik dar kartą pakartojami. Pavyzdžiui, penktame straipsnė yra kalbama apie planuojamą infrastruktūrą. kalbam apie tai, kokie energijos šaltiniai turėtų būti naudojami. Jeigu bus naudojamas iškastinis kuras, turėtų būti atsiusta ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kokiu mastu e, bus, kiek bus išmesta CO2. Jeigu naudojama brandolinė energija, tada reikalausime ataskaitos apie E, panaudoto kūro kasetes. Aš suprantu, kad komisija tokio, e, tokio reikalavimo neformuoja, bet visą tai yra susijęs su jos įgaliojimais. Ir ne, nereikėtų viską susijęti su regioniais tikslais. Norėčiau paprašyti gerbiamų kalbėtojų neviršyti dviejų minučių kalbant. Ponas Prūdė. Eh, Kalbėsiu pirmininkė labai trumpai. Noriu padėkoti ponui Pirilijo ir sutinku su visais jo teikiamais pakeitimais. Tačiau iš to, kas buvo ką tik pasakyta, galime padaryti išvadą, kad reikėtų prašyti, jo komisija turėtų mūsų informuoti, kaip bus elgiamas su tuo komunikatu. Nes e, yra iškelta daugybė iniciatyvų, kurias turime atsižvelgti, jeigu norime optimaliai panaudoti energijos išteklius. Taigi tokiu būdu mes galime uh, E, optimaliai panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir padidinti mūsų energetijos e, mišinio e, papildomumą. Pavyzdžiui, galėtume panaudoti vandens ir vėjo energiją. Hidrauliką galėtume pasitelkti kartu naudodami tos atsinaujančius energijos šaltinius galėtume pasiekti geriausių rezultatų. Tuo pat metu užtikrintume tiekimo nuseklumą ir testinumą. Taigi visas klausimas dėl optimizavimo energetikos šaltinių, e, kogeneravimui ar trigeneravimui yra tas klausimas, į kurį privalome atidžiai atsižvelgti. Ir aš norėčiau, kad Europos komisija mums paaiškintų, ką ji ketina su ta gauta informacija daryti, kokiu priemonių numatoma imtis, kad pagerėtų bendrai e, gaunamos informacijos atitikimas. Tokiu būdu galėtume papandyti užtikrinti, kad elektros tinklas, pavyzdžiui, tenkina visus keliamus reikalavimus, o dujotekis irgi nepažeidžia nustatytų standartų. Manau, kad padaryti dar galime labai daug. Ačiū. Ponas Ekut. Uh, thank you, Madam Chairman, and thank you very much for the, for the... Ačiū, pona pirmininkė, ir dėkoju pranešėjai už čia nuomonę. Manau, kad atliktas labai didelis darbas. Uh, ypač bandant išsiaiškinti poveikį aplinkai. Aš manau, kad artimiausiais metais investicijos į energetikos infrastruktūrą bus labai svarbios tam, kad mes pasiektume sinončių energijos tikslų ne tik 2012 metams, bet ir tolesnėje perspektyvoje. Nes mesgi periname prie revoliucijos, periname prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Reikia labai didelių investicijų energetikos infrastruktūrą, pirmiausia į tinklus. Uh, elektros tinklams tokios investicijos yra reikalingos užtikrinant aplinkos deramą apsaugą ir ekonominę raidą. Labai svarbu pareikšti, e, kad remsime e, investicijas į energetikos infrastruktūrą ir nedarysime žalos aplinkai. Taip pat, jeigu galvojame apie pasirinkimus, turėtume pagalvoti, ar dabar reikia pakeisti uh, E, seną infrastruktūrą visiškai nauja, ar seną infrastruktūrą reikia modernizuoti. Manau, kad tokį vertinimą turėtų atlikti komisija. Manau, kad tos išvados bus labai svarbios. Nedaug ką galima pasakyti prie to, ką pasakė komisijos narė. Tik vieną papildomą pastabą turėčiau dėl duomenų, skelbimų, skelbimų duomenų kokybės. Šeštas straipsnis. Manau, kad labai svarbu aiškiau pasakyti, kiek skaidrus mes norime būti ir kiek viešins komisija duomenis. Sakoma, kad komisija gali skelbti duomenis. Manau, kad reikėtų aiškiau pasakyti, kad duomenis, kurie gali būti pateikti visuomeniai, turi būti pateikti visuomeniai, kad visi ES vartotojai galėtų įvertinti tuos duomenis. Ačiū. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous pouvez... Ar, pranešėjau, norėtumėt sureaguoti keliomis pastomomis galbūt į tai, kas buvo pasakyta. E, Gal labai trumpai. Norėčiau atsiprašyti. Mm, pirmo kalbėtojo pavardės nepasižymėjau, bet jei pažiūrėtumėt į pakeitimus, čia pasakyta, kad e, priemonės atgaivinimo tiksliais bus numatytos pagal konkrečius teisės aktus. Ir būtent aš pabrėžčiau, kad pagal tam tikrus teisės aktus yra nustatyti tokie reikalavimai, tai aš manau, kad čia į tai yra atsakyta, čia nekiltų kokių tai problemų, jeigu panalizuotumėt formuluotės. Noriu padėkoti ponui Prodi, nes man atrodo, jis um, iškėlė daug sudėtingesnį klausimą. Manau, kad tikrai komisija turėtų būti paraginta pateikti daug daugiau atsakymų. Ne vien tik tai e, dėl šios nuomonės, bet ir daug plačiau žvelgiant. Dėl šešto straipsnio. Man atrodo, šeštas straipsnis yra absoliučiai aiškus. Ir nepasakyta, kad mm, Yra reikalinga duomenys skelbti. Tačiau įsivaizduokime tokią situaciją. Vienoje šalyje yra tik viena įmonė, kuri dirba toje srityje. Tuomet gali kilti problemų. Nes informacija tuomet gali būti jautraus pobūdžio. Ir tuomet gali iškilti problemų. Todėl parašiau būtent taip, kaip kokias matote kortas formuluotės, būtent, kad į tai būtų atsižvelgta. Rappel. Noriu padėkoti už jūsų darbą ir noriu priminti terminą lakurčio 9 vidudienis pakeitimams terminas. Aplinkos komitete balsuojama gruodžio 1 diena bus. Įtrės komitete sausio 27, o, o um, plenarinė posėdžiai bus teikiama 2010 m. vasarį. Dabar noriu pasiūlyti pereiti Mm, prie kito klausimo, tai yra biocidinių produktų teikimo rinkai ir naudojimo. Ir žodį suteiksiu pranešėjai. Tai ponia Klas. Krista Klas. Prašom. Pour votre rapport. Dankeschön, Frau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, man buvo nurodyta, kad komisija norėtų pirmą pristatyti pranešimą dėl komisijos pasiūlymo. Taigi aš manau, kad tai būtų tikslingiau. Madame Klas, absoliument aucun problème pour que la Pane Klas, tikrai jokių problemų. Gali komisija ir pirmoji pasisakyti. Bonjour, merci. Uh, thank you. Ačiū už suteiktą galimybę trumpai pristatyti komisijos pasiūlymą dėl biocidų reglamento. Trumpai. Pasiūlymas dėl šio reglamento siekia pasiremti tais elementais, kurie tinkamai veikė per aštuonerius metus, kai dabartinis teisės aktas buvo įgyveninamas. Ir aišku, tą reikia išsaugoti. Bet uh, Dėl akivaizdžių priežasčių e, turi būti šia, peržiūrėti tie elementai, kurie negerai veikia ir to, tai yra šio reglamento tikslas. Šios peržiūros e, tikslas yra dvilypis. Viena yra uh, dar labiau apsaugoti aplinką, tai yra svarbus elementas. Dabar galiuojanti e, direktyva jau užtikrino gan aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, tačiau mes galvojame, kad reikia dar labiau patobulinti tą apsaugą ir uh, atsikratyti tam tikrų spragų, kurių dar išliko e, šiame teisės akte. Tai pirmas tikslas. Antras tikslas yra taip pat labai svarbus, tai yra sumažinti dabar e, esamas labai didelės išlaidas, e, kurios kyla dėl direktyvos įgyvendinimo, bet tuo pat metu ir išlaikyti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį. Abu tai dalykai yra labai svarbus. Uh, poveikio vertinimo studijoje panalizuotos įvairios galimybės ir padaryta išvada, kad e, visos politikos sritis ir viso, visi variantai, kuriuos mes rinkome, e, siekia sumažinti uh, išlaidas pramonį, tik mm, išskyrus vieną dalyką, tai yra apdoroti gaminiai, aš apie tai pakalbėsiu vėliau, tačiau bendras poveikis bus toks, kad uh, susijusios pramonės išlaidos sumažės. Pasiūlyme taip pat integruojama pažangioji praktika iš pesticidų, ryč, kitų teisės aktų, taip pat ir iš emėja e tam tikrų mastų. Dabar e, trumpai apie tuos du tikslus - aplinkos apsauga ir išlaidų mažinimas. Pakalbėsiu plačiau. Dėl aplinkos apsaugos apdoroti gaminiai yra svarbus elementas, nes šiuo metu gali importuoti gaminius, kurie yra ap apdoroti biocidiniais produktais, bet nėra patvirtinti Europoje. Tačiau šiuo metu vis tiek nėra galimybės juos kontroliuoti. Spaudoje turbūt praeitais metais matėte uh, uh, straipsnių apie mm, sofas ir e, aulinukus ar e, batus, kurie sukėlė alergijų e, vartotojams, kurie netgi atsidūrė ligoniai. Ir su dabartiniu pasiūlymu tokias problemas išspręstumėm, nes visi gaminiai apdoroti biocidiniais produktais turės būti ženklinami, kad jie buvo apdoroti biocidiniais gaminiais produktais. Ir tie biocidiniai produktai, kuriais apdorojami tie gaminiai, turi būti patvirtinti, jie turi turėti e, leidimą ES. Nes būtent problema praeitais metais ir buvo dėl tų sofų ir batų, kad jie buvo apdoroti e, biocidais, kurie neturėjo e, leidimo, jie buvo uždrausti Europoje. Toliau dėl kriterijų, kuomet netaikoma. Uh, kuomet yra, turi būti išėmimas, tai um, aišku, kad pavojingos medžiagos leidimų negaus, išskyrus labai aiškiai apibrieštas išimtis, tačiau pavojingiausioms medžiagoms bus taikomi išėmimo kriterijai. Dėl aplinkos apsaugos um, yra uh, palyginamoji studija labai svarbi nes ji paremta um, medžiagos pakeitimo kita medžiaga, kita alternatyva uh, variantų. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia medžiaga, kuri gali, ku, kuriai yra kita medžiaga, kuri, kuriai gali būti pakeista, tai turi būti atliekin, atliekama palyginamoji uh, studija tam, kad iš rinkos būtų išimti tie gaminiai, kuriuose yra pačių pavangiausių produktų. Taigi, Čia dėl aplinkos apsaugos aspektų, jeigu pageidautumėm, galėtumėm detaliau tai aptarti. Dabar dėl išlaidų mažinimo didesnio efektyvumo, dėl produktų autorizavimo. Aš gal trumpai priminsiu Jums, kad teisės aktas dėl biocidinių produktų yra iš dviejų dalių. Visų pirma, medžiaga turi būti autorizuojama, turi būti suteiktas leidimas, o tada dar turi būti suteiktas leidimas galutiniam gaminiui, kuriame yra um, biocidinių produktų biocidinių medžiagų. Taip pat turi būti suteikiamas leidimas, autorizacija turi būti daroma. Ir čia yra aiškiai visos procedūros aptartos. Visų pirma, aišku, šiuo dokumentu bus padidintas teisinis aiškumas tiek pramonė, tiek ir pačioms valstybėms narėms. Tikrai, pagal dabartinę direktyvą nėra galutinio termino valstybės valstybėms narėms, iki kada valstybė narė turi patvirtinti kažkokią tai medžiagą. Aišku, kad valstybės narės gal per nelik ilgai nepagristai neviltis, tačiau aš manau, kad būtent dėl e, pramonės m, mm, interesų, dėl, dėl aiškumo, kada bus galima pateikti vieną ar kitą medžiagą rinkai, vis tik tai reikėtų to galutinio termino, iki kada turi būti patvirtinimas suteiktas toliau, kad būtų dar labiau supaprastinta sistema ir kad išlaidos būtų sumažintos, pagrindinė autorizavimo procedūra bus atliekama ECA, e, Europos chemikalo agentūros Helsinkije. E, čia e, dabar dėl nedidelės rizikos ar naujų medžiagų, kurios bus at, pateiktos ateityje rinkai, mes apsiribojame dviemis kategorijomis, kaip tai veiks, nes pavyzdžiui, tarkim, jeigu nedidelės rizikos medžiagos valst... įmonės gali pasirinkti ar kreiptis į valstybės narės tar... atitinkamas tarnybas ar į ECA, o dėl naujų medžiagų mes galvojame vardan efektyvumo vis tik tai svarbiau būtų iš karto perėti prie centralizuotos procedūros. Ir, um, trečias dalykas, aišku, reikia užtikrinti, kad ECA turėtų visas reikiamus išteklius ir, ir visą tai, kas reikalinga, kad efektyviai galėtų veikti šią sistemą. Taip pat dėl didesnio efektyvumo mes siekėme supaprastinti visas nuostatas dėl abipusio pripažinimo principo taikymo, kad įmonėms nereikėtų kiekvienoje valstybėje narėje kreiptis atitinkamas tarnybas e, tai pačiai medžiagai autorizuoti. Tačiau jeigu, ir, jeigu įmonė jau e, gavo leidimą tą medžiagą naudoti vienoje valstybėje narėje, tai lygiai tas pats leidimas turi galioti ir kitose valstybėse narėse, nebent būtų labai rimtų priežasčių, kodėl taip neturėtų būti. Tai, vat, tai mūsų dabartinis pasiūlymas yra daug aiškesnis ir paprastesnis e, tuo, tuo požiūriu. Dėl um, Suburinių, dėl bandymų su suburiniais gyvūnais yra aiškesni reikalavimai, aiškesni reikalavimai dėl duomenų pateikimo, kuomet um, įmonės neprivalėtų pateikti visos informacijos, žinint, koks tai yra produktas, bet aišku, visa tai aiškiau uždėsta pačiame pasiūlyme. Taip pat yra nuostatų dėl uh, suvienodintų rinkliavų. Uh, sistemos, visa struktūra aiškiai pristatyta dabar valstybinių lygmenių. Taip pat yra numatyti rinkliavų sumažinimai smulkiam verslui, nes aišku, reikia atsižvelgti į tai, kad daug įmonių yra mažos vidutinės įmonės. Vienas iš poveikio įvertinimo studijos išvadų buvo, kad dabartinės išlaidos įgyvendant dabar galiojančią direktyvą gali būti tikrai labai neproporcingai didelės e, mažoms įmonėms. Na ir Galiausiai direktyvą pavertėme reglamentu tam, kad nereikėtų visų pereinamųjų perkelimo laikotarpių, bet taip pat ir, kad būtų išvengta administracinės naštos susijusios su direktyvos perkelimu nacionalinė teisė. Ir dar svarbiau, kad būtų užtikrintas vienodas taikymas visoje ES. Tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie gaminių autorizavimą, kuomet yra aiškus terminai nustatyti, reikalingi aiškus apibrėžimai ir taip toliau. Na ir pabaigai galbūt norėčiau dar pasakyti, kad procedūros pakeitimai numatyti šiame pasiūlyme daugiausiai yra susijęs su gaminio etapu. Medžiagų tvirtinimas, autorizavimas dabar vyksta pagal direktyvą ir toliau tęsis taip, bus daroma taip iki tol, kol bus užbaigtas e, medžiagų visų medžiagų peržiūrėjimo procesas. Ir tam, kad visų medžiagų gamintojai būtų traktuojami vienodai, mes stengiamės iš esmės nekeisti to, kaip yra tvirtinamos pagrindinės medžiagos, kad ta sistema būtų išlaikyta tokia, kokia yra dabar, aišku, tuo pačiu metu siekiant sumažinti išlaidas, bet ir gerą aplinkos apsaugą, kaip jau anksčiau paminėjau. Tai gal to ir sustosiu. Galbūt, jei pageidausite, aš galėsiu Jums paaiškinti kitus smulkesnius e, momentus. Ačiū, pirmininkė. Čia. Dėkuoju komisijai, dėkuoju poniai Pučiai už paaiškinimus ir dabar suteiksiu žodį poniai pranešėjai, poniai Klas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponai Kučiui už tai, kad taip trumpai ir tiksliai pristatėte šį plataus masto dokumentą. Dėkuoju ir už galimybę aptarti šį dokumentą, neturint konkretaus teksto. Bet mums svarbiausia buvo didinti samoningumą, atkreipiant dėmesį į biocidinius produktus. Labai džiugu kad e, nusprendėme, jog reikia užpildyti spragas, kurios egzistuoja senojo direktyvoje, nes jau keli dešimtmečiai mums tenks gyventi su sudėtingu netinkamų teisės aktų, dėl kurio kyla didelė biurokratinė našta. Taigi labai malonu, kad teisės aktas bus peržiūrėtas, nes jame tikrai teko konstatuoti per daug klaidų. Na, anksčiau buvome nuspręsę prailginti iki 2014 metų registracijos terminus, nes e, daug kur yra susikaupę, e, terminai netitinka reikalavimų susijusių su duomenų teikimu. Kolegos, turėtume iš esmės suvokti, kokią vertę biocidai turi mūsų visuomenėje. Jie yra būtini, jeigu norime užtikrinti hygieną ir sveikatos apsaugą. Biocidai yra visur. Tarkim, net ir čia mūsų salėje turime produktą, kuriame yra biocidų, taigi mes daug dėmesio skiriame higienai ir biocidai egzistuoja egzistuoja visur. Jie yra tapę mūsų gyvenimo, netgi civilizacijos dalimi, ypač kaip dezinfekcinės priemonės arba kaip uh, priemonės kovai su kenkėjais, jie apsaugo mus nuo lygų perdavimo. Na ir kadangi mūsų gyventojų tankumas yra didelis, todėl reikia didelių e, aukšto, <clears throat> aukšto lygio hygienos reikalavimų tam, kad būtų užkirstas kelias e, lygų, virusų, bakterijų plitimui, ypač globalizacijos laikais tai aktualu. Na ir tikėkime, kad neusikrėsime gripu. Na, taip pat ir. Ko, <clears throat> ir maisto produktų gamybos pramonė biocidai yra reikalingi tam, kad būtų užtikrintas ilgas produktų naudojimas. Taip pat ir ligoninės reikia užkirsti kelią lygų plitimui, taip pat ir skalbyklose reikia biocidų kovai su užkratais. Biocidai yra ir naudojami apsauginėse priemonėse, pavyzdžiui, medienoje, gumoje ir taip toliau, lakuose ir metalo apdorojimo priemonės yra bicedų. Taigi yra labai platus bicedų panaudojimas spektras. Taip, kolegos, bicedai yra pavojingi, nes tai yra um, nuodingos medžiagos, kurios uh, sunaikina grybelius, bakterijas ir virusus. Tačiau biocidų užduotis ir yra sunaikinti kenksmingus organizmus. Biocidai turi būti veiksmingi ir kartu jie, aišku, dažnai yra nuodingi. Todėl jų naudomas turėtų būti reglamentuojamas atsižvelgiant į naudą ir pavojus. Nereikėtų e, pernelik plačiai naudoti biocidų, reikia užkirsti kelią neatsiekingam jų naudojimui. Nes per naudojant pernelyg daug biocidų gali būti daroma žala. Taigi reikalinga tvaraus biocidų naudojimo strategijų, o taip pat reikia teikti informaciją apie alternatyvas. Kolegos, mes nekalbame čia konkrečiai apie apsaugą nuo biocidų, o reikėtų vadovautis e, apsaugos biocidų pavoj, e, pagalbos e, principu. Jeigu yra utelių, tai reikia su jomis kovoti. Ir galbūt tikriausiai naudosime priemonę, kuri yra biocidų. Pavyzdžiui, 90-mečio pradžioje kilo skandalai dėl e, biocidų skirtų medienos apsaugai netinkamo naudojimo. Taigi, mums reikalingi e, nauji aplinkai palaikus, palankus ir veiksmingi produktai. Pavyzdžiui, čia galima būtų pasinaudoti nanoproduktus ir technologijas, tačiau jas reikia ypač uh, kruopščiai vertinti, nes nano dalelės patenka į vandenį, patenka po oda. Mes turime remti naujoves, neturime užkirsti kelio joms ir manau, kad reikėtų atlikti daugiau tyrimų dėl biliocidų patekus į vandenį. Kol kas apie tai turime per mažai duomenų ir dabartinio rengiamo reglamento tikslas, kaip jau minėjo ir komisija, yra veiksmingesnis biocidų teikimas į rinką, o taip pat ir um, netokios geremėsdiškos biurokratinės procedūros. Biocidų registracijos procedūros yra gan sudėtingos, bet galbūt reikėtų palengvinti teikimo į rinką procedūras tiems produktai, kurie yra netokie pavojingi. Mm na, reikėtų atsižvelgti ir kaštus, kaip pavyzdžiui reikia įvertinti um, veikliasis medžiagas, kurios kainuoja ir toks vertimas kainuoja 3-5 milijonus eurų ir po to dar reikia paskaičiuoti registracijos mokestį, kuris siekia 400 tūkstančių eurų ir registracija kainuoja nuo 90 iki 100 tūkstančių eurų ir galiausiai viską paskaičiavus e, registracija bicido kainuoja nuo 3,5 iki 3,6 milijonų eurų. Gal aš čia suklydau paskaičiuodama, bet e, čia remiausi duomenėmis pateiktais poveikio vertinime. Na, Ir jeigu tie kaštai yra pagristi, tai nenustebins tai, kad daugelis firmų atsisako tyrimų biocidų srityje. Biocidai yra naudojami daugelie produktų. Ir, ir vėlgi, galbūt skirtingai negu augalų apsaugos srityje nėra taip jau pelninga įmonėms e, vystyti naujus biocidus kitose srityse. Yra numatyti griežti kriterijai išimtims, tačiau norėčiau paklausti, kodėl ketvirtame straipsnė nėra konkrečių išimčių priemonėms kitoms kovai, kovai su kenkėjais Ypač, kai kalbame apie kovą su kenkėjais, ypač kovą su vabzdžiais, ir čia daugiau galvoju apie pietinius Europos regionus ir labai pavojingas lygas, kurias perdoda vabzdžiai, tai čia tikrai reikia plataus apsauginių priemonių spektro. Kai kalbame apie įvairias karštlygės, tai biocidų nauda yra gerokai didesnė negu galima žala atsirandanti dėl jų naudojimo. Ir jeigu bus sumažinamas veikliųjų medžiagų kiekis produkte, tai tuomet padidės e, kenkėjų atsparumas biocidų ir tai turės ypač žalingų pasiekmių. E, šių metų vasario ketvirtoje dienoje, ketvirto dieną parlamentas patvirtino e, rezoliuciją ir ten pasakyta, kad dėl klimato kaitos padidėjo tam tikrų um, lygų plėtimas. 59 straipsnėje nurodyta, jog labai svarbus yra apsauginiai rūbai, moskitų tinkleliai, o taip pat ir produktai skirti kovai su kenkėjais bei parazitais, nes tropinės lygos, kurias perdoda vabžiai ir parazitai, jau šio, dabar šios lygos pasirodo Europoje. Na ir rezoliucija dėl klimato kaitos politikos buvo labai tikslingai, tiksliai identifikuotas tam tikros problemos ir todėl šio reglamento atveju jas taip pat turėtume nepamesti iš akių ir jos turėtų būti įtrauktos į reglamento taikymo sritį. Na ir reikia apsauginių nuostatų, kurios užtikrintų vartotojų apsaugą bei užkirstų kelią konkurencingumo iškraipimui. Komisija atkreipė dėmesį tai, kad tolimuosiuose rytuose e, naudojami fungicidai, pavyzdžiui, e, balduose naudojami fungicidai gali būti pavojingi ir čia reikalingos griežtesnės taisyklės. O dėl e, to pasiūlymo žymėti becidais apdorotas medžiagas, tai dėl to dar reikėtų padiskutuoti. Aišku, yra štai koks medžiagas galima gaminti tik tais iš tokių žaliavų, kurios yra registruotas bendryjoje ir tuo vartotojai turi galėti pasikliauti. Ir, na, Nemanau, kad reikia siekti, kad ant produktų būtų nurodytas visas biocidais apdorotas medžiagos. Biocidai padeda užtikrinti sveikatos apsaugą, mes juos vartojame kasdieną būtie ir kitur, jie yra tiesiog būtini. Ir manau, kad e, naujasis reglamento pasiūlymas mums suteiks galimybę pagerinti biocidų naudomą bei sumažinti riziką. Ir Džiaugiuosi kolegų indėliais ir dėkoju už jūsų paramą. Dankeschön, Christa Klaas, für diese umfassende. Ačiū, Krista Glas, už tokią plačią e, nuomonę apie komisijos pasiūlymą. Dabar šešėlinis pranešėjas iš frakcijų. Jorgensen. Thank you, Chairman. Thank you. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ir komisijai bei poniai Klas. Pone Klas labai išsamei ir aistringai kalbėjo apie visus biocidų pliusus ir pranašumus. Aš taip pat pripažįstu, kad biocidai yra svarbus. Ir jie atneša daug naudos šio laikiniai visuomeniai. Tačiau vis tik noriu pasakyti, kad manau, jau jūsų kalba nusipelno diskusijos. Ir ta diskusija tik prates. Mm, diskusijas vykusias praeitoje kadencijoje kalbėjome apie pesticidus. Viskas nuo jūsų pranešėja priklauso. Aš galiu pasakyti, gal taip, aleliuja, ponė Klas, viecidas yra Dievo dovana ir neturi jokių e, neigiamų padarinių. Bet aš taip nedarysiu. Nepamirškime, kad biocidai yra chemikalai. Naudojami nužudyti organizmus arba padaryti jiems žalą. To nereikia pamiršti nes e, visuomet turime žinoti, kad biocidai gali būti labai pavojingi. Jie gali labai neigiamai paveikti visuomenės sveikatą ir aplinką. Dėl to aš labai palankiai priimu komisijos pareiškimą, kai teigiama, kad peržiūrint teisės aktus, biocidai bus vienas svarbiausių prioritetų. Turiu pasakyti, kad mano nuomonė tai ne visiškai atsispindi jūsų parengtame pasiūlyme. Pavyzdžiui, pažvelkite į pusiausvyrą tarp to, kas daroma stengiantis sumažinti kaštus. E, stengiantis pagerinti aplinkos apsaugą ir sveikatos apsaugą. Manau, kad akivaizdu, jog dėmesys yra skiriamas pirmajam lygmeniui. Pažvelkime labai primityviai išnekant į skirtingus straipsnius. Tik tai trys punktai yra skirti aplinkos apsaugai, o net devini punktai yra skirti kaštų sumažinimui. Pažiūrėkit netgi tų punktų turinį ir turbūt didžioji dalis jūsų su manimi su, sutiksite, kad pusiausvėros nėra išvadose. Bet, kaip ten bebūtų, džiaugiuosi pasakyti, džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad pasiūlyme yra daug ir palankių dalykų. Pavyzdžiui, labai sveikintina tai, kad dabar jau įtraukti apdoroti produktai. Tai yra itin svarbu, Ir mano nuomonė, mes turėtume tai paremti ir galbūt net sustiprinti tą nuostatą. Konkretesnių tokių minusų, kuriuos aš išvelgiu pasiūlyme, galėčiau dar paminėti, bet jie daugiausiai yra susiję su formuluotėmis. Manau, kad čia yra bandoma pagrindinį dėmesį skirti mm, tiems argumentams, kuriuos ir aš teikiu. Tai yra sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga. Tačiau dabartinė formuluotė ir apibrėžimai, mano nuomonė, dar per silpni. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie mažos rizikos apibrėžimą. Man susidaro įspūdis, kad tai, kaip dabar tas apibrėžimas suformuluotas, mes padarysime tik žalos. Ar aš per daug irgi kalbu? Taip, sako pirmininkas. Aš pagalvojau, kad žmonės per daug triukšmauja. Labai trumpai tai pabaigsiu. Dar šeši žmonės, sako pirmininkas, nori pasisakyti, o jau penkiolika po šešių. Kitiems beliks po dvi minutės. Ponios klas kaltė, ji išprovokavo mane tiek daug kalbėti. Taigi, mažos rizikos apibrėžimas ir pakaitalų gairės, mano nuomonė, yra per silpnos. Tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū, Janai. Korin Lepaš, dvi minutės. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pratęsiu tą kryptį, apie kurią kalbėjo mano, prieš mane kalbėjo žmogus. Šiandien ES yra pagaminama daugybė biocidų. Ir jie yra pateikiami į rinką. Biocidai, kitaip tariant, yra pesticidai. Tiesiog biocidai yra naudojami žmonėms, o ne žemės ūkiui. Todėl aš manau, kad biocidus turėtų reglamentuoti dar griežtesni teisės aktai. Pesticidų atveju galime dar pasakyti, kad galbūt jie yra reikalingi žemės ūkiu, bet čia būtų kitokio pabudžio diskusija. Ir jeigu direktyvoje yra kokių teigiamų pusių, tai jos pirmiausia yra susijusios su skaidrumu. Čia būtų galima pagalvoti apie galimybės pasiekti pažangą. Bet yra ir daugybė išimčių. Aš manau, vartotojai turėtų pagalvoti apie galimus pavojus. Projektas yra per daug griežtas, per daug yra pribojimų, bet tuo pačiu yra daug išimčių. Tai jau man yra labai svarbu. Antras dalykas. Manau, kad reikėtų būti kur kas griežtesniems kai e, nustatome, kokius e, produktus galima autorizuoti ir kaip tai daroma. Dar kartą, galima įtaka aplinka ir žmogaus sveikatai dažnai yra nepakankamai vertinama ir bent jau tą matėme ir pastaruosius dešimtmečius. Taigi tiek, pirmininkė, aš norėjau ir neviršiau dviejų minučių. Dvi minutės. Panas Rivasi. Pone Rivasi. Euh, Pone Belijė, tiesą sakant. Buvo paminėta daug skirtingų klausimų, bet pirmiausia, mano nuomonė, reikia nuoseklumo su pesticidų teisės aktais. Tai yra minimumas. Nesgi tie produktai yra labai panašus, bet kaip jūs jau ponė sakėte, biocidai yra naudojami žmonėms gydyti, dezinfekcijai. Ir tada iškyla klausimas dėl naudos ir kaštų pusiausviros. Jeigu tam tikrų produktų negalima pakeisti, jeigu tie produktai yra nuodingi, tai reikia kalbėti apie kitus dalykus, apie tai, e, pavyzdžiui, kar, kiek valstybės narys yra atsakingos už produktų autorizavimą ir e, apie tai, kokie kriterijai turi būti taikomi aktyviai medžiagai apibriežti. Dėl to mes kovojame, kai diskutavome dėl pesticidų. Ir jeigu dabar pradėtumėm analizuoti biocidų dokumentų detalės, tai pamatytume, kad mes esame kur kas mažiau reiklus, mes esame kur kas švelnesni. Leidžiam valstybėms narėms neišduoti leidimo, neautorizuoti vienos ar kitos medžiagos biocidų atveju turi būti nustatytas privalomas abipusis pripažinimas. Nepakanka, kad viena šalis sakytų, kad tą medžiagą galima naudoti, o kita šalis to nesutiktų, bet vis tiek ją leidžiama naudoti. Mes visuomet giname valstybių narių suverenumą autorizuojant biocidus arba pesticidus. Anksčiau bent jau tai būdavo sąlygos prisitaikyti prie vietos aplinkybių buvo numatytos, valstybės narės turėjo teisę keisti e, ES teisės aktus dėl pesticidų autorizavimo, o biocido atveju turi būti kitaip. Pesticidai yra riboto naudojimo medžiaga kiekviena valstybė narėje, o biocidai nėra ribojami. Biocidai e, biocidų atveju mūsų rankos yra kur kas labiau surištos negu pesticidų atveju. Kiekviena valstybė narė pesticidus turi autorizuoti pati, o biocidų atveju autorizavimas, licenzijos turės būti išduodamos visoms ES šalims mažos rizikos produktams. Taigi, atrodo, kad biocidų atveju mes nekreipiam dėmesį valstybės narės. Manau, kad čia reikėtų sugriežtinti reikalavimus dėl autorizavimo ir aktyvių medžiagų išbraukimo kriterijų. Kai kurios medžiagos kaupia toksinius produktus, mm, ilgalaikius organinius produktus ir panašiai. Pirmininkas stabdo kalbėtoje. Dėl nanotehnologijų darbelyje norėtų pakalbėti, bet apie tai bus kalbama vėliau. Pone Klas apie tai pakalbės. Grazie Presidente. Naturalmente eh, mi riservo di Vittorio Prodi. Il, il testo. Aš kaž pasiliksiu savo teisę dar panalizuoti komisijos pasiūlymą, tačiau um, noriu pasakyti, kad labai vertinu tą mintį, kad ehm, leidimai būtų suteikiami e, centralizuotai. Uh, Aišku, tai reikia susiti su nacionalinėmis leidimo išdavimo sistemomis. Ir vėl reikia daryti čia skirtumą tarp e, tų gaminių, kurie bus teikiami rinkai ir tų, kurie nebus teikiami rinkai ir kuriems galbūt gali būti taikomas kitoks traktavimas. Aš tik noriu pabrėžti, kad reikia daugiau mokslo tyrimų biocidų srityje. Viskas keičiasi, visas pasaulis keičiasi, klimatas keičiasi, viskas keičiasi. Tai reiškia, kad um, tropinis klimatas, uh, tropinio klimato zona kelias kyla aukštyn į šiaurę. Ir tai reiškia, kad um, reikia tirti uh, sąveiką su biocidais tokiamis sąlygomis. O kai kurie biocidai galbūt. Uh, turės nedidelį poveikį žmonėms, galbūt jų, taikym, ta, jų veikimas yra riboto masto, bet reikia visą tai analizuoti. Noriu padėkoti poniai klas ir komisijai ir dar m, tikiuosi pratesime diskusijas. Rosi. Grazie, Presidente. Io vorrei fare anche un intervento. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau mm, tarti keltą žodžių dėl to, kaip mes dirbame ir kok, kokia yra darbo tvarkė, ar bus galima. Trumpai, aš norėčiau paprašyti jūsų valdyboje panalizuoti tokią galimybę, kad jeigu mes turime tiek daug klausimų, laiko tiek mažai, o klausimai iš tikrųjų yra labai jautrus ir labai svarbus, tai galbūt būtų galima mm, geriau pas, išskirti tą darbo krūvį. Pavyzdžiui, išdėliojus kitaip tuos klausimus, būtų galima daugiau laiko suteikti parlamentarams pasisakyti. Čia dabar, kai gauni dvi minutės, o, o dokumentas yra 50 puslapių ir toks svarbus, tai tikrai yra nepakankamai. Nežinau, Aš siūlyčiau suplanuoti gal dar vieną komiteto posėdį ir tie, kas, tuo, tie ka, kuriuos domina šis klausimas, galėtų jie ateiti ir to pratesti tas diskusijas, ko nedomina galėtų neiti, bet laiko reikia daugiau diskusijoms. Kitas dalykas, mm, svarbu išvengti didelių problemų sukūrimo tiems, kas dirba tame sektoriuje. Aš manau, kad čia, jeigu panalizuotumėm pranešimo nuostatas, čia yra pasakyta, biocidai gali būti naudojami tik tam tikrų tikslų ir tik jei turi gavę leidimą ES, bet jeigu jie turi leidimą užsienį ir importuojami į ES, ne visuomet yra įmanoma tokias medžiagas kontroliuoti ir todėl gali kilti pavojus žmonių sveikatai. Čia aš dabar kreipčiausi komisiją, kuri pateikė tokį tekstą. Labai rimtai analizuoti, kokias priemonės būtų galima panaudoti, kad komisija realiai galėtų sukontroliuoti, kas į ES patenka iš išorės. Nes jeigu mes turime griežtas taisyklės ES, aš su tuo sutinku, bet jeigu mes neturime efektyvios kontrolės sistemos, tai gali kilti pavojus ne vien tik tai, kad padarysime žalos mūsų įmonėms, bet taip pat ir, kad pakenkime žmonių sveikatai. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Kristai Klas už labai išsamų dokumento pristatymą ir reglamentas ar teisės aktas bus peržiūrimas tam, kad būtų užtikrinta geresnė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Tai ir yra pagrindinis tikslas, kaip jau minėjo ponas Jorgensonas. Reikia į biocidų registracijos procesą įtraukti naujoves. Ir senoje direktyvoje yra silpnų vietų, kurių ne, manoma, ne visas manoma pagerinti. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, pernelik didelės biurokratinės naštos kainos dėl patikrų. Na ir manau, kad ne visi pakeitimai yra pavykę, keltas pavyzdžių. Na ir toliau biocidai registruojami valstybėse narėse. Ir ir tik yra viena rušis, kuriai reikalingas bendrijos registravimas. Aš manau, kad tikslas turėtų būti harmonizavimas Europos lygių, e, užtikrinant vienodą apsaugos lygį. Tokiu būdu būtų pagerinta ir vartotojų apsauga, o kita vertus būtų užtikrintas vienodos konkurencingumo sąlygos. Na, o šiuo metu valstybės narės elgesi kiekviena kaip nori. Ir taip pat labai uh, šlubuoja ir abipusis registracijų pripažinimas. Ir bijau, kad e, jeigu padėtis išliks ir toliau tokia, kokia yra, tai nieko nepasieksime. E, augalų apsaugos produktai yra kitas dalykas, ten yra daug platesnio mas, mastu abipusis pripažinimas ir harmonizavimas yra pažengęs toliau. Tačiau šioje srityje tokio harmonizavimo pasipažįstu. Harmonizavimas yra būtinas tiek vartotojų apsaugos, tiek ir konkurencingumo labai. Autorinės teisės. Aš manau, kad čia reikia rasti pusiausvyrą tarp. Um, autorinių teisų apsaugos bei kitų interesų, pavyzdžiui, e, gyvūnų tyrimo nenaudojimą. Na ir vėlgi čia yra panašumų su pesticidais, tačiau man kliūna tai, kad tarsi atsisakoma rizikos požiūrį ir kilė pavojus, pavyzdžiui, kosmetikos direktyvoje e, nepasirinktas rizikos požiūris man tai kliūva. Šiandien Dann hätten wir noch jeweils zwei Minuten. Na kągi, dar galime suteikti dvi minutės komisijos atstovė ponė Puškė, jeigu jį, Puček, jeigu jį pagidauja pasisakyti. Thank you, Mr. Please. President. Thank you very much for giving us uh, the, the floor. I will be again um, very brief. I would like... For... Ačiū už suteiktą žodį, kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti uh, Um, pranešėjai šešėliniams pranešėjams už tai, kad uh, jūs bendrai remiate pasiūlymą ir mūsų išsikeltus tikslus. Tam tikrą prasme teisinga sakyti, kad uh, um, iš dalies yra akcentuojama išlaidų mažinimas, tačiau ne aplinkos apsaugos kaina. Uh, Nes uh, jeigu ši direktyva, kuri dabar galioja, kainuotų pigiau, veiktų efektyviau, jau pasiektų tų tikslų, nes iš dal, didžiąją dalimi aplinkos apsaugos tikslai būtų pasiekti dabartinė direktyva. Tik tai mes siekiame, kad sistema veiktų efektyviau, taupiau. Ir galbūt todėl daugiau akcento matote Mm, į išlaidų mažinimą. Aš nežinau, kurį dokumentą jūs gavote, tikiuosi ne mano pasisakymo pagrindinės tezės, kur jūs matote tas E, punktų su taškeliais. Taigi e, tikrai ne, siekiama nemažinti visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų, kaip, kaip ponia Klas pabrėžė, tai yra labai svarbu, bet siekiama sistemos didesnio efektyvumo. Biocidų sektorius tikrai yra labai įvairus. Tai yra E, nuo priemonių laivų apdarojimų iki dezinfekcijos priemonių, e, priemonių, kurios skirtos ne žemės ūkiui, o e, parkams miestuose, pavyzdžiui, apdoroti ir taip toliau. Tačiau čia, manau, gamin, tų produktų charakteristika nėra tokia svarbi, kaip kad ta, tų produktų, kurie naudojami žemės ūkija. Ir būtent todėl, kai tai yra įmanoma, yra galima suteikti leidimus plačiai. Uh, Todėl mes ir pasiūlėme griežtesnę abipusio pripažinimo sistemą. Ne dėl to, kad mes nusprendėme, kad PPP e, e, reglamentavimas nėra toks tinkamas. Tiesiog mes galvojame, kad šis variantas yra labiau pritaikytas prie um, kitokio biocidų sektoriaus pobūdžio. Taip pat norėčiau labai padėkoti už um, paramą dėl apdorotų gaminių. Tikrai bent vienas narys pabrėžė, kad labai svarbu yra apsaugoti vartotus. Būtent to mes ir siekiame um, tą nuostatą dėl apdorotų gaminių. Dabar dėl um, mažos rizikos produktų apibrėžimo. Tai yra labai svarbu, bet ir apibrėžimas yra labai svarbus, nes mes norime propaguoti. Uh, tų biocidinių produktų, kurie yra mažiau pavojingi naudojimą. Ir norime taip pat paremti smulkų vietininį verslą, nes su centralizuota procedūra yra lengviau padėti mažesniems įmonėms siekti inovacijų ir mokslo tyrimų, būtent ieškant ir kuriant tokius produktus. Ir ponas Prodita pabrėžė. Bendrai mes galvojame, kad biocidai yra tokie pat svarbus ir galbūt, na, Mm, su visa pagarba pesticidams, už kuriuos aš iki tiesa esu atsakinga, galbūt ir tokie patys, dar netgi svarbiausi už pesticidus, nes tai iš tikrųjų tai ir dezinfekcinės medžiagos, ir e, biocitai naudojami, ir kovai su kenkėjais, tarkim, ryžių srityje ir taip toliau. Taigi, aš sakyčiau, kad e, tikrai biocidai nėra mažiau svarbus nei pesticidai, tiesiog jų pobūdis yra kitoks. Čia daugiau yra smulkaus vidutinio verslo tame sektorė. Aš mm, labai mielai su ponia klas susėščiau ir tikrai pabandyčiau paskaičiuoti tas išlaidas. Iš tikrųjų, tos išlaidos yra gana didelės, aš sutinku, ir būtent pasiūlymo tikslas ir yra sumažinti tas išlaidas. Ir tie gamintojai, kurie um, teikia teikia um, gaminius rinkai, kurie rengia tas formuluotės, dažniausiai yra smulkus vidutinis verslas. Da, daug da, dažniau tai yra mažos įmonės, dažniau nei tie kas gamina tas medžiagas iš tikrųjų, nes medž tų medžiagų gamintojai dažniausiai yra stambios kompanijos, tačiau e, tų medžiagų naudojimo įtraukimo formulės įmonės yra mažosios įmonės, todėl mes norime tai atsižvelgti su šią sistemą. Ir čia produktų autorizavimas būtų pigesnis nei pačių medžiagų autorizavimo procesas. Tai gal tai yra svarbu, gal tokios ir būtų pagrindinės uh, pastabos dėl tikrai jūsų labai svarbių minčių, sureaguojant į jas ir aš toliau mielai dalyvausiu tolesnėse diskusijose. No, minute, I... Uh, Pane Gerling, gal jūs dabar kokią minutę ar pusantros pakomentuotumėt? Tai... Na, gal čia aš nesileisiu asmeniškus dalykus, aš gal savo pastabas perduosiu tiesiai um, poniai klasė ir tada jau uh, kitą kartą, kai apie tai kalbėsime, pasistengsiu būti pirmoji kalbėtų sąraše. Something. Ačiū, Krista, ar jūs norite kažką pasakyti, nes jau mes lyg ir baigėme. Pone pirmininkė, norėčiau trumpai padėkoti už pasisakymus, taip pat ir už kolegų indėlį. Na, kaip ir anksčiau žinojau ir dabar tai suprantu, kad reikia apie tai kalbėti, diskutuoti, džiaugiuosi visomis diskusijomis. Na ir tiesiog manau, kad daugelis dar nesusipažino su reglamento pasiūlymu, džiaugiuosi su busimomis diskusijomis de, su komisija. Ir manau, kad pakankamai galėsime viską išsamei aptarti ir tokiu būdu galėsime nusibriežti gerus tikslus. Na, manau, kad biocidų atveju, panašiai kaip ir pedicidų atveju, reikės susėsti kartu, reikės rasti bendrą sprendimą, nes mūsų tikslai iš esmės nesiskiria. Tai yra aukšti sveikatos apsaugos ir hygienos standartai, kuriuos ir norime išlaikyti. Dėkuoju, jeigu Hansą Jorgenseną dar priimsite į savo darbą, tai tikrai viskas bus puiku. Kągi, dėkuoju. Posėdis baigtas rytoj 10 val. tęsime posėdį.